Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vice. Taigi, mėly kolegos, noriu pasveikinti aukštai galiotinę ir komisijos vicepirmininkę. Jie atėjo tiksliai laiku, tad eh, visus sveikinu susirinkus į šį posėdį jau antrą kartą mes susirinkame šiam konkrečiam pokalbiui. Aišku, Barnienė aštuoni ir anksčiau su mumis buvo sutikus, susitikusi, gal netokiuose formaliuose sąlygose. Apskritai jūs žinote, kad uh, mums pagal Lisabono sutartį tenka labai didelė atsakomybė, Varnenė Ašton tai pripažįsta, vadinasi, turime daryti tam tikrus pokyčius savo darbo procedūrose ir turime sukurti tam tikrą logistinę bazę ir finansinius išteklius, kad vyriausiai įgaliotinė galėtų pradėti veikti. Matyt, niekam nebus uh, nuostabu išgirsti, kad e, ir Europos parlamentas, ir šis komitetas rėmė e, išorės veiksmų tarnybos įkūrimą. Tai e, ES suteikia daugiau galimybių tarptautinėje arenoje, gebėjimų ir sugebėjimų atlikti savo darbą ir, žinoma, mes tikimės, kad ir e, ponė Ašton patenkins mūsų pasitikėjimą. Na, o šiame etape mūsų santykiuose atėjo laikas žengti kitą žingsnį, pradėti vaisingą politinį dialogą apie ES vaidmenį, apie tai, kokie yra išorės veiksmų prioritetai tarptautinėje arenoje ir kurie prioritetai turėtų nušviesti tą kelią, kuriuo einame ir tai visa tai yra labai svarbu. Sutiksite, ponė Baronienė, turbūt, kad šiandieną, kiek įmanoma, turėtume susitelkti būtent ties šiais prioritetais, ties svarbiausiamis temomis. Nors tą temų ratą turėtume uh, riboti, kad galėtume labai konkrečiai pažiūrėti, pavyzdžiui, į padėtį Afganistane ir Pakistane, kokia galėtų būti Europos Sąjungos pozicija ryšių su Iranu klausimu ir e, vidurio rytų taikos problema. Tai, ko gero, buvo viena iš svarbesnių temų per vakarykštį užsienio reikalų ministrų tarybos posėdį. Taip pat Afrikos iškišulio problemas e, ryšiai su strateginiais partneriais. E, čia pastaroji tema, atrodo, jums yra viena iš svarbiausių, taip pat ir mums žinoma. Taigi, e, negaždamas daugiau laiko, pabandysiu suteikti jums žodį, jūsų pareiškimą, o paskui galėsime toliau diskutuoti. Dėkoju pirmininkė, džiaugiuosi galėdama sugrįžti į užsienio reikalų komitetą. Visada sakydavau, kad yra nepaprastai svarbu reguliariai keistis nuomonėmis ir galimybė e, išklausyti parlamentarų e, susirūpinimą vienais ar kitais klausimais, ypač šiame komitete. O taip pat, žinoma, ir truputį pakalbėti apie tą darbą, kurį mes jau darome. E, Savo pastabas e, laikę ribosiu, nes norėčiau, kad kuo greičiau prasidėtų dialogas. Tačiau norėčiau paminėti e, kai kurias svarbiausias ir konkrečias rytis, e, pokalbis apie kurias, kaip jūs sakėte, pirmininkė, domintų jūs labiausiai. Pačioj pradžioj E, pakalbėsiu apie tris prioritetus. E, pirmiausia, išorės veiksmų tarnyba dabar dėka parlamentarų, jų paramos ir e, jų lyderiavimo mes jau pradedame siekti, kad ta tarnyba pradėtų tikrai veikti. Kita, kita tema bus susijusi su mūsų kaiminystės problemomis norėčiau apie tai pakalbėti, nes buvau Ukrainoje, Rusijoje, Gruzijoje, Vakarų Balkanuose, Egipte. Na ir mūsų laukia neseniai ministrų sustikimas kaiminystės klausimais. <clears throat> Vieną pastabą taip pat norėčiau pasakyti apie Serbiją ir Kosovą. Bendrųjų reikalų tarybos sprendimas e, kreiptis į Europos komisiją dėl rekomendacijų yra Serbijai svarbus. E, Ir iš tikrųjų, kalbant apie Kosovą, žengiame link vizų liberalizavimo, šiek tiek pažangos čia padaryta, tai taip pat svarbu. Ir žinau, kad e, nemažai parlamentarų nemažai laiko praleidžia vakarų Balkanuose, ypač Serbijoje ir Kosove pastaruoju metu. Na ir e, trečioji sfera yra strateginiai partneriai. Aš manau, kad yra esmingai svarbu ES pačiai apsibriežti, kokių ji norėtų ryšių su jais ateityje. Daug laiko praleidau diskutuodama apie tai su mūsų partneriais Hillary Clinton JAV, e, su valstybės e, kancleriu Kinijoje, e, Rusijoje, su užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu, su kuriuo susitinkame reguliariai, o Indijoje su ponu Krišna, premjeru, su kuriais taip pat e, aptarinėjome e, mūsų bendrą darbą kovojant su terorizmu karinėje srityje. Keletą bendrų pastabų apie strateginius partnerius. Aš e, manau, kad mūsų partneriai iš principo labai gerai žino, ko jie norėtų iš santykių su ES. Tačiau po Lisabonos sutarties turime galimybę aiškiau ir veiksmingiau uh, E, formuluoti tai, ko mes norime iš tų partnerysčių. Taigi e, mes e, norėjome, kad mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai suteiktų man įgaliojimą, kad galėčiau su jais, su partneriais aptarti mūsų būsimą ateitį. Gruodžio mėnesį apie tai kalbėsime taryboje. Ir žinoma, šiandien e, man bus labai įdomu išgirsti e, komiteto narių nuomonę apie skirtingus strateginius partnerius e, ar apie tai, kaip mes ateityje dirbsime su jais. Žinoma, <clears throat> Afganistanas ir Pakistanas kita sritis, ties kurias susitelkėme. Aš susitikusi Afganistane su prezidentu Karzavimi aptariau nacionalinę strategiją ir e, jam pasakiau, kad e, mūsų laukia dar e, sunkus ir ilgas darbas. Ypač pabrėžiau, kad labai svarbu, kai tuos veiksmus įsitrauktų visa visuomenė ir ypač moterys. Po tos konferencijos su Hillary Clinton draugė sustikome su Afganistano moterimis, aptarėme visą spektrą problemų nuo ne, ne, ekonomikos augimo, švietimo, situacijos po rinkimų. Ir tos moteris, e, mano nuomonė, kritiškai gali lemti e, būsimą Pakistano vystimosi kryptį. Todėl nepaprastai svarbu, kad jos būtų įtrauktos į ateities procesus. Žinau, kad nemažai komitete yra e, narių, kurie labai gerai išmano Afganistaną, taigi galėsime apie tai pakalbėti. Dėl Pakistano e, paskutinis e, renginys buvo Pakistano draugų konferencija. Man teko joje ko pirmininkauti, mes dirbame įvairiuose sekcijose ir žiūrėjome, kaip geriausiai e, panaudojant mūsų išteklius, bet ir tarptautinius išteklius, ne tik geriau e, susidoroti su potvenio pasiekmėmis, bet taip pat užtikrinti ekonomikos augimą, kuriuos mes norime. Na ir žinoma, taryba priėmė sprendimus e, dėl to, ką mes norime daryti priekybos rytyje. Pakistanui tai yra labai svarbu. Ir aš noriu pasakyti, kad Pakistano reakcija ir aš jų tą reakciją noriu perteikti Europos parlamentui buvo labai teigiama, jie į tai žiūri kaip ir labai svarbu ES žingsnį, siekiant jiems padėti ne tik e, e, artimiausioje ateityje, bet ir vėliau. Dabar perėsiu prie vidurio rytų taikos proceso. Mes visi su nekantrumu laukiame, kaip tas procesas vystysis. Mano reguliarūs kontaktai su senatoriumi Mičelu labai aiškiai demonstruoja, kad jis labai aktyviai dirba su izraeliečiais ir palestiniečiais, ieškant kelio iš dabartinės aklavietės. Turėjau taip pat e, susitikimus su prezidentu Abbasu, ponu Faidu ir premjeru Netanjahu ir taip pat su pačiu senatoriu Mičelu. Visiškai aišku, kad egzistuoja uh, noras žengti pirmin, jeigu surasime būdą, kaip išspręsti moratoriumo klausimą. Mūsų pozicija, aš išsakiau labai aiškiai, kiekvieną kartą tai darau, kiekvieną kartą kalbėdama telefonu ir vakar apie tai kalbėjau su Jordanijos užsienio reikalų ministru. Mes vaidiname svarbu vaidmenį, remdami pastangas. E, užtikrindami, kad kvartetas ir toliau dirbtų labai aktyviai, kad e, būtų paremta e, ateities e, Palestinos valstybė, kad jie būtų pilnai įtraukti į taikos procesą ateityje. Bet žinoma, jeigu darybas prasidės, reikės padaryti daugiau ir mums, ir visai tarptautiniai bendruomeniai. Na, o dabar e, perėsiu prie Libano, apie tai kalbėjo užsienio ministrų taryba. Ten buvo pabrėžta, kad reikia paremti vyriausybės stabilumą ir e, paremti tai, ką pasakė generalinis sekretorius e, dėl specialaus tribunolo. Dabar Iranas. Jūs žinote, kad aš e, pasiunčiau daktarui Džalylį formalų laišką, siūlydama pradėti dėrybas lapkričio pabaigoje Vienoje, laukiu atsakymo, bet mes čia veikime dviem kryptimis. Svarbu yra daryti tam tikrą spaudimą, svarbu taip pat pradėti dialogą. Ir e, mūsų įspareigojimas e, tęsti tą dialogą yra labai aiškus. Jeigu pažiūrėsite į tarybos priimtas išvadas, pamatysite, kad e, toms priemonėms skirta daug reikšmės. E, man e, tenka palaikyti kontaktą taip pat su Nobelio premijos laureate, ponia Abadi. Na ir pagaliau keletą žodžių apie tai, kas vyksta prie Somalio krantų, e, tiek apie Atalantą misiją, bet kas yra dar svarbiau, kalbant apie bendra, bendras pastangas kovojant su e, piratavimu. Aš e, per neseną vizitą e, kopirmininkavau posėdžiai, kur mes kalbėjome apie tai, kad būtina turėti tam tikrą strategiją Somalio klausimų. Ehm, ir e, žadame ten dirbti ir toliau su jungtinėmis tautomis. Antra, reikia užtikrinti laisvą laivininkystę, e, kad e, būtų galima tarp kitų dalykų pristatyti ir maistą tiems, kuriems labiausiai reikia. Na ir žinoma, kad galima būtų aktyviai kovoti su piratavimu palei Somalio pakrantės. Tai e, tokios yra temos, ponė pirmininkė, kurias aš siūlau e, aptarti šiandieną. E, aš manau, kad kalbant apie mano m, išorės reikalų tarnybą, e, laikui bėgant mes vis geresnės paslaugas sugebėsime teikti. E, ir aš noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie tą svarbų darbą dirba. Grazie, Baronesa Aston. Direi. Dėkoju, baronė Neštin. Na, dabar galime pradėti diskusijas. Tikiuosi, kad galėsime produktyviai apmastyti įvairius e, pasiūlymus. Na ir pirmiausia, pakviesiu koordinatorius pasisakyti. Atsižvelgiant į tai, kad sąraše yra labai nemažai žmonių, kiekvienam kalbėtojui skiriu atsiprašau, kiekvienam koordinatoriui, koordinatoriui tris minutės skiriu. Ponas Alafranka, PP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu matyti baronienę Aštindelgi mūsų posėdyje. Tikrai labai malonu Jūs matyti ir norėčiau Jūs pasveikinti, pasveikinti ir mus pačius. Uh, dėl balsavimo praeitą savaitę įvykusio dėl išorės veiksmų tarnybos ir aš tikiuosi, kad tarnyba realiai pradės veikti ir pradės atstovauti europiniams interesams įvairiuose regionuose. Išklausiau pristatytas temas ir norėčiau užduoti klausimą apie Kubą, nes pirmadienį taryba priemė sprendimą nekeisti pozicijos. Ir toliau palikti dabartinę poziciją ir išanalizuoti situaciją. Na ir atsižvelgiant į tai, ką, kas buvo pasakyta taryboje, aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pritarėte ponui Solanai, jūsų pirmtakui, kad Kubos vyriausybė turi nuveikti daugiau, nepakanka išlaisvinti vien tik tai na, kelių politinių kalinių. Kubos užsienio reikalų ministras pasakė, kad ES turi susitvarkyti savo namus. Ir man įdomu, grįžtant prie to, kas buvo pasakyta posėdžio pradžioje, kas yra sutartyse, atsižvelkite į mūsų rezoliucijas. Žinote pastarąją rezoliuciją, pastarasis rezoliucijas, kurias parengė parlamentas Kubos klausimų po Anton Sabata mirties. po to, kai Afetas ir e, Deve apsisprendė dėl Sakarovo premijos laureato. Galbūt e, jį būtų galima pakviesti į Europos parlamentą, kad e, jį būtų, jį būtų galima pasveikinti ir įteikti tą apdovanojimą ponui Parinės. Ačiū ponė Salafranka. Dėkoju už tai, kad kalbėjote 3 minutės ir nedaugiau. Vigenin. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki, sveika atvykusi į mūsų komitetą, ponė Aštin. Puiku, kad dabar nuo struktūrų periname prie politikos formavimo. Ir tikrai malonu tai matyti. Turiu strateginį klausimą apie strateginės partnerystės. Galbūt galėtumėte pristatyti savo nuomonę apie tai, kokiu pagrindu turi būti kūriamos tos strategijos, jos yra einamojų momentų peržiūrimos ir tos valstybės, apie kurias dabar eina kalba, akivaizdu, kad tai yra partnerės, kurias gali ir būti strateginėmis ir yra strateginėmis, bet tarp jų vis tiek yra nemažai skirtumų. Ir kai vykdoma konkreti politika tų valstybių atžvilgių, būtų naudinga sužinoti, kokiu tikslu siekiate jūs. Po Lisabonos sutarties ES gali suvaidinti svarbų vaidmenį, imtis lyderio vaidmens įvairiais klausimais, tačiau turime žinoti tiksliai, ko norime pasiekti per tas strateginės partnerystės. Ar tai yra bandymas įvesti naują pasaulinę santvarką, ar tai yra tiesiog kažko požiūrio tema, siekiant geresnių priekybinių verslo santykių investicijoms, ar galime kalbėti apie bendrasias vertybės, arba galbūt tiesiog pamastyti apie bendrus tikslus, kurių galime pasiekti su partneriais. Ar įmanomi bendri tikslai su visais tais partneriais? Tiesiog reikia tas visas mintis išgeneruoti tam, kad mes šiame komitete ir bendrai ES apsispręstume dėl tų strategijų. Taigi labai įdomu būtų išklausyti jūsų kaip e, komisijos vicepirmininkės įvyriausiosios įgaliotinės nuomonę. Kitas klausimas yra praktinio pobūdžio, kadangi jūs esate atsakinga už dialogą Serbija-Kosovas, apie tai užsiminėte savo išanginėme žodėje. Kaip Jūs matote tą dialogą, kaip įsivertinate po to, kai žlugo Kosovo vyriausybė ir numatomi nauji rinkimai, kokį grafiką įsivaizduotumėte šiam procesui? Ar turite planų, kaip būtų galima spręsti tą klausimą, kuris yra labai svarbus, ypatingai atsižvelgiant į pastaruosius e, tarybos sprendimus dėl Serbijos e, galimybės pradėti narystės dėrybas. Ačiū ponui Digenin. Dabar tris minutės e, kviečiu Alde frakcijos koordinatoriai. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju. Sveiki atvykę, baroninė Ašten. Norėčiau pirmiausia pasveikinti Jūs dėl dviejų svarbių paskirimų į aukštus e, postus išorės veiksmų tarnyboje. Aš manau, kad tie paskirimai yra labai teisingi ir geri. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs ir mus taip pat dėl to, kad buvo pasiekti atitinkami susitarimai ir patvirtinti pagrindiniai tekstai ir tarnyba galiausiai pradės realiai dirbti. Ta diena, kurią ir pažadėjote, kad ji pradės dirbti. Tačiau turime tam tikrų klaustukų dar vis tiek, bet vis tiek sveikinu. Ir kyla klausimas, aišku, ar pradės įdirbti gruodžio pirmąją. Na, dabar dėl Europos kaiminystės politikos su komisaro Fiule vakar ilgai kalbėjomės šią temą ir jis minėjo tai, kad jūs esate sunerimusi dėl užšaldytų konfliktų. Gal galėtumėte pasakyti, ar turite numačiusi kokiu tai konkrečių veiksmų, kai būtų galima tuos konfliktus išspręsti? ir surasti kažkokiu tai sprendimu. Būčiau už tai labai dėkinga dabar dėl Afganistano. Pone vyriausiai galiotinė, man atrodo, kad atėjo laikas pradėti rimtai mąstyti apie karinius veiksmus. Kadangi dabar vis aiškiau suprantame, kad karinis sprendimas konfliktui nelabai įmanomas kad reikalinga pasitelkti politinės priemonės ir na, nesitikiu, kad jūs dabar čia mums visas paslaptis išklosite. Bet vis tiek manau, kad reikia pradėti e, kalbėtis. Dėl artimųjų rytų. Mes visi norime čia irgi sulaukti sprendimo, bet galbūt jūs turite kokiu tai kontaktų ir gal galėtumėte apie juos papasakoti, kontaktų su Arabų lygos vadovais, kaiminėmis valstybėmis, kurios suvaidina labai svarbu vaidmenį regione ir galėtų prisidėti prie taikaus sprendimo. Ačiū. Onorevole Lunaček per tre minutį. Ponas Lunaček. E, pane Lunaček, trys minutės. E, pane pirmininkė. A, e, aukšto įgaliotinė, ponė užsienio reikalų ministrė, galbūt ne visai tiksliai, bet aš norėčiau taip. Jūs kreiptis ir aš norėčiau, ponas Stanokai, savo terminus vartoti, jeigu, gal, jeigu leisite man. Aš džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti sutarimo, įgalinti išorės veiksmų tarnybos darbą nuo gruodžio pradžios. Tuo taip pat norėčiau pasidžiaugti. Tačiau kaip ir mano kolegė e, ponė Brantner, kalbant apie taikos kūrimą, e, civilinių krizių valdymas, mums čia parlamente taip pat labai rūpi ir mes norėtume daugiau sužinoti, kaip jūs čia žadate elgtis. E, kaip pranešimo apie Kosovą autorė šiame parlamente, norėčiau paklausti porą dalykų apie vakarų Balkanus. Pirmasis apie vizų liberalizavimą, pradedant nuo vizų strategijos e, Kosovo atžvilgiu. Taryba paprašė, kad komisija pateiktų savo avį dėl Serbijos vakar ir pradėjo tam tikrą procesą. Man norėtųsi, kad komisija taip pat parengtų ir vizų strategiją Kosovu. Kosovo atveju. Dėl Balgan, e, Albanijos. Ar jie galės per artimiausiu metu pradėti laisvai keliauti? Pastaruoju metu vieninteliai, kas negalėjo keliauti, buvo būtent Kosovo piliečiai. E, <clears throat> jie atliko savo namų darbas, readmisijas, sutartį ir taip toliau. Tačiau kol kas nėra net jokios strategijos. Ką jūs darote, kada jiems bus suteikta ta vizų strategija? Na ir e, antras dalykas, e, panas Vigenis apie tai klausė, aš turiu galvoj dialogą. Aš žinau, kad dabar Kosovė yra vyriausybinė krizė, bet nebūtinai tai turi kenkti dialogai. Tad koks jūsų uh, E, veiksmų tvarkaraštis e, ir kokiamis temomis jūs ketinate pradėti kalbėtis. Na ir pagaliau dėl vidurio rytų taikos procesą šį rytą mane e, šokiravo žinia per Euronews apie tai, kad Izraelija protestuoja izraeliečiai arabai ir kad prieš juos buvo panaudotas ašarinės dujos ir panašiai, o jie protestuoja prieš e, naują įstatymą, kuris reikalautų Izraelio piliečių, iš Izraelio piliečių e, prisiekti Izraelio, savo ištikimybę Izraelio valstybei. Ką Jūs galvojate apie tai, ar tai yra dalis Jūsų diskusijų su Izraeliu? Dėkui. Grazie onorevole Lunacek. Inseriamo tra i coordinatori un vicepresidente. Dėkoju ponė Lunacek Dabar greta e, koordinatorius teiksime žodį ir ponui Proverai. Dėkoju ir aš norėčiau Jūs pasveikinti, baronienė Ešton, e, ačiū, kad atvykote. E, norėčiau pakalbėti apie Somalį. 2007 metais komisija išleido 147 milijonus eurų tam, kad Afrikos sąjungos pajėgos galėtų stabilizuoti situaciją tenai. E, tačiau tų e, pajėgumų, tų karinių pajėgų veiksmingumas yra labai kuklus. <clears throat> Jie galbūt gali ten e, veikti prie oro uosto, prezidento rūmų ir prie kelio, kuris veda iš oro uosto į, į rūmus. Bet Ašabat kontroliuoja visą Magadišų ir iš principo destabilizuoja mm, Afrikos iškišulio visą situaciją. Tarptautinė e, bendruometė e, daug metų ignoruoja Somaliland vadinamąjį, e, ten pusiausvyrą tarp įvairių etninių grupių yra labai trapi, nors ir yra E, jinai e, norima sukurti tam tikrus partnerystės vektorius, kalbant apie Somalio, Somalio e, vyriausybę. Bet ar jūs galvojate, ponė Ešten, kad yra verta Somalilandę investuoti ir politiškai, ir, ir ekonomiškai? Uh, Galbūt tokiu būdu mes surastume tam tikrą tarpininką krizėje. Ehm, ir galbūt tai suveiktų geriau negu e, bevertės e, tarptautinės konferencijos, kurios paprastai vyksta kaiminėje Kenijoje, bet net neša jokių praktinių rezultatų. Dėkui. Ponas Tanok. Ehm, ehm, pone pirmininkė, sveikinu aukščiausią įgaliotinę ir komisijos vicepirmininkę Baronienę Ešton. Noriu pasveikinti Jūs E, su e, jūsų pasiekimais e, pagaliau įsteigiant išorės veiksmų tarnybą. Yra tam tikrų problemų dėl biudžeto neutralumo, žinoma, ir čia, ko gero, ES lygmenį mes turėtume rodyti pavyzdį, kaip niekad. Keletą mm, dalykų apie Afriką. Visų pirma, Pietų Sudanas, busimasis nepriklausomybės referendumas Ir e, ko gero mes e, sulauksime užsienio reikalų ministro iš ten e, neužilgo. Man atrodo, kad mes, kaip kad komitetas ir, ir sakė, pritarėme jūsų paskirimui atstovo tenai ir aš norėčiau paklausti, kaip mes galėtume prisidėti, e, surengiant rinkimų stebėjimo misiją, e, patariant e, dėl rinkimų ir taip toliau. Kitas dalykas, jūs pati paminėjote Atalantos misiją. Mes žinome, kad Somalija yra neįvykusi valstybė, perinamoji vyriausybė vos vos kontroliuoja valstybės sostinę. Mes žinome, kad Somalilendas, e, buvęs Britų protektoratas, labai dažnai anksčiau, anksčiau e, ignoruojamas. E, ar jūs manote, kad nereikėtų iš naujo pripažinti tą teritoriją E, sakau iš naujo, nes labai trumpai jau buvo tai vieną kartą padarytas, tai galėtų prisidėti prie Afrikos iškišulio e, stabilumo. E, ir trečias dalykas, Jotkalnyje rengiu pranešimą šio klausimu, lankiausi ten visai neseniai ir asmeniškai kalbėdamas turiu pasakyti, kad seniai remiu bandymus išspręsti e, pasienio klausimus remiantis e, panašių principų, kaip kad e, Izraelio palestiniečių santykiuose žemė už taiką. Antraip galime susidurti ateityje su tam tikru e, Taivaniu Europoje. Taigi čia ateitis. E, Kosovo ateitis lieka visiškai neaiški, o tai labai nemažai kainuoja mūsų mokesčių mokėtojai. Aš turiu galvoj 200 milijonų e, eurų Eulekso programai ir kitoms programams. E. Na ir paskutinis e, dalykas dėl statuso dėrybų tarp Serbijos ir Kosovo. Ką ketinate daryti šitoje srityje? Neliozink, trys minutės. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju baronieniai Aštin už tai, kad atvykote šią popietę į mūsų posėdį. Atsižvelgiant į dabartinius e, įvykius, aš norėčiau paminėti smurto protrukį okupuotoje vakarų Saharoje. Norėčiau išklausyti jūsų nuomonės dėl šių įvykių. Jau kelias savaitės, kaip skelbia žiniasklaida, 14, nuo 14 iki 20 tūkstančius Sahavių protestuoja prieš e, Maroko okupaciją, jie įsteigė savo stovyklą ir taip išreiškė savo protestą. Na ir situacija iš tiesų yra baisi. Jie nori atkreipti dėmesį į išnaudojimą, į tai, kad Marokas išnaudoja jų gamtinius išteklius. Ir tai yra beviltiškas kreipimasis pagalbos ir noras atkreipti dėmesį. Ir pasaulis turi atsigręžti į šį pasaulio regioną situacija ypatingai pablogėjo ir Maroko policininkas nušovė 14-metį berniuką, kuris buvo pakeliu į tą stovyklą. Ta stovykla vadinasi orumo stovykla. 17 žmonių, kurie ėjo su berniuku, irgi nukentėjo. ES teigia, kad nori kovoti už žmogaus teisės. Tačiau labai artimai bendradarbiauja su Maroku. Marokas okupuoja šią teritoriją neteisėtai ir yra atsakingas už ten gyvenančius asmenis. Ką apie tai mano ES? ES turi sureaguoti į tą situaciją. Tas jaunuolis buvo nužudytas ir už tai turi būti nubausti nusikalteliai. Turime sureaguoti į tokį smurto proveržį ir smurto skatinimą. Ar ES ketina organizuoti kažkokius tai tyrimus, kad būtų surastas nusikaltelis? kaip būtų galima situaciją pagerinti ir kaip tai turės įtakos mūsų bendradarbiavimui su Maroku. Tai ilgesnė perspektyva. Dėl Somali, Somalio. Dabartiniai bandymai išlaisvinti Somalį. Problema nėra vien tik tai vaikų, sem, vaikų išnaudojimas kariniais tikslais, ką daro TFG. Mes matome Somaliją daug infiltracijos pavyzdžių. Apmokyti kariškiai perina į opozicijos gretas arba yra išnaudojami TFG organizacijos. Ten matome įvairių stovyklų kuriuose irgi yra nemažai problemų. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip visą tai jūs įtraukėte į ES žmogaus teisų politiką. Ačiū poniai Lozing. Na, dabar suteiksime žodį baronieniai Ashton, kad jis sureaguotų į pirmąjį klausimų raundą. sąrašas jau yra baigtas. Daugiau neprimsiu naujų kalbėtojų. Prašau, ponė. Aš ten kiek turiu, ponė pirmininkė, laiko. Bet kuriuo atveju pabandysiu atsakyti. Dėkoju už e, e, platų spektrą klausimų. Įtariau, kad e, jie bus platesni negu kad aš iš pradžio apibrėžiau. Dėl Kubos, ponas Salafranka. Taryboje šiame kontekste buvo pasakyta, kad mes turime dabar e, mm, tam tikrą pamastymų laikotarpį išlaukti ir kad reikia mums dabar prazonduoti situaciją. O tai reiškia, kad mes per tą laikotarpį labai e, negarsiai kalbėsime apie tam tikrus klausimus. Tai nereiškia, kad mūsų pozicija keitėsi. Toli gražu. Ir e, jūs paminėjote, kad e, vienas iš mano pirmtakų, ponas Solana, yra pasakęs, kad nepakanka to. E, aš taip pat pripažįstu, kokią svarbą turi Sakrovo premija ponui Farinas, kaip svarbu, kad jis galėtų atvykti jo e, tas premijas atsimti. Bet, e, kaip sakiau, taryboje buvo nutarta dabar šiek tiek pamastyti. E, toliau. Buvo kalbama apie tai, buvo klausima, ką mes galvojame apie strateginius partnerius, ar jų santykiai su jais dabar peržiūrimi ir kaip mes matome ateitį. Iš tikrųjų, turime visą virtinę strateginių partijų, e, partnerių, komisija bent jau taip juos vadina ir jie iš tikrųjų yra skirtingi ir reikia galvoti apie e, kiekvieno partnerio ir mūsų santykius atskirai. Jeigu pažiūrėsite apie JAV, Rusiją, Kiniją, Indiją, tai yra e, didelės, didelio potencialo valstybės E, jos turi galimybę veikti mūsų gyvenimus e, ekonominiuose, politiniuose santykiuose. Ir e, jos taip pat turi labai stiprių partnerių potencialą. Sakysim, kalbant apie piratavimą, misija Atalanta, dirbame ir su Kinija, ir su Rusija, su Indija. Taigi, Aš turiu e, klausti 27 valstybių narių ir visų mūsų draugų, ką jie galvoja apie kiekvieną dvišalę partnerystę ir e, ką mes e, turėtume daryti, kad sustiprintume santykius, bet abiem kryptimis. Kitaip sakant, kokia yra ES pozicija ir ko mes siekiame ekonominiai ryšiai, e, politiniai ryšiai ir galimybė kelti labai svarbės problemas, tokias kaip žmogaus teisės ir panašiai. Bet taip pat ir kokį vaidmenį e, tie partneriai vaidina pasaulyje ir kokį mes norėtume, kad jie vaidintų. Aš grįšiu prie Kosovo truputį vėliau, e, atsakysiu jį e, draugę su kitu klausimu. <clears throat> Pone Neits. Ačiū už jūsų malonius žodžius, kuriuos pasakėte apie pastaruosius du mano paskyrimus. Iš tikrųjų, kalba eina apie labai talentingas asmenybės, džiaugiuosi, kad jie sutiko ateiti e, ir dirbti išorės veiksmų tarnyboje. Dabar užšalę konfliktai labai svarbus mūsų darbo elementas. E, Paimkime vieną pavyzdį, uždniestrį. Čia mums reikia nuo neformalių prie formalių diskusijų pereiti 5 plus 2 formate. Apie tai kalbame su panu Lavrovu, užsienio reikalų ministru. Mm, ir e, santykiuose su Moldova mes turime grįžti prie šio klausime. Ir tai iš tikrųjų e, atitinka tam tikrą parlamento liniją dėl konfliktų sprendimo, dėl konfliktų prevencijas ir kuo daugiau mes čia dirbsime, to geriau. Kalbant apie Afganistaną, aš neatsakau už karinius veiksmus Afganistane, bet atsakau už tai, kad e, civilės e, misijos būtų tikrai geros. Ar tai policijos misija. Mes turime užtikrinti, kad žmonės dirbtų saugiai ir galėtų prisidėti prie geresnio Afganistano žmonių gyvenimo. E, būtent ties tuo susitelkiu ir tai mes visi turime ir labai svarbu. Kalbant apie mūsų turimus kontaktus, aš kalbuosi su visais vidurio rytuose, su Arabų e, lyga, Jordanija, Egiptu, su visais, kurie gali prisidėti prie taikos proceso pastumėjimo. Pone Lunačiak, e, aš sutinku su to, ką jūs sakėte dėl e, taikos, užtikrinimo, krizių valdymo Ir turime padaryti, kad tai būtų mūsų visų politikos apraiškų E, dalimi, ar mes turėtume reikalų su Afganistanu ar Pakistanu ar e, kokia. 135 delegacijos egzistuoja. E, apie šimtą valstybių gali paliesti, sakysime, klimato kaita. Ir žvelgdami į šį kontekstą mes aiškiai matome, kokį svarbų vaidmenį galime suvaidinti. E, buvo keltas klausimų apie Serbiją ir Kosovą. E, dabar e, darybų tvarkaraštį daugiau mažiau yra nustatę abiejų šalių vadovai. Mes iš savo pusėmis veiksime labai ramiai, negarsiai, nes eina kalba apie tuos klausimus, kurie tiesiogiai įtakoja žmonių kasdienį gyvenimą. E, e, kur toliau eisime, kiek apriepsime, priklausys nuo to, kaip mums tą dialogą pavyks išjudinti. Komisijoje šį rytą mes diskutavome dėl vizų klausimo. Premjerui Tačiui tai yra labai svarbu, jis tą akcentuoja. Ir jūs teisi, kai sakote, kad čia reikia žengti į priekį, bet taip pat teisi, kad reikia žiūrėti iš europinės perspektyvos į tai. E, Yra tam tikros sąlygos, e, dar liko vienas mėnuo ir komisija ketino toliau žengti į priekį. Dabar dėl taikos proceso e, e, Izraelio savo valstybės apibrėžimas ir kokias sąlygas jie kelia savo piliečiams. Ir aš manyčiau, kad tai nėra klausimai, kurie turėtų dabar būti diskutuojami. Dabar yra platesni klausimai. E, kuriuos reikia aptarti, tai žmonių e, statusas visame Izraelyje ir Palestinoje. Ponas Provera, e, minėjote Somalį ir atrodo sakėte, kad tarptautinės konferencijos yra beprasmės. Aš dalyvavau vienoje, kuri tikrai nebuvo beprasmė, ji vyko Mauricijoje, mes žiūrėjome į Seišelus, Mauricijų, Keniją, Seišelus salas, regioninės organizacijas, Mozambiką. Ir visi ten buvo susirinkę, norėdami aptarti, kaip padaryti, kad Afrika imtų lyderiauti, sprendžiant šį klausimą. Mums svarbu, kad mes paremtume tą lyderystę, sprendžiant klausimą, kuris yra jiems labai svarbus. Ir mūsų parama čia labai svarbi. Tiek, kai kalbame apie išteklius, e, bet taip pat ir e, kai kalbam apie jungtinių tautų atliekamą darbą ir e, apie tą darbą, kurį e, pati vyriausybė sugeba nuveikti šalyje. Taigi, labai svarbu, kad mūsų požiūris būtų kuo labiau apriepintis. E, turime e, kaiminystės šalis taip pat vaidinti, ko galint svarbesnį vaidmenį. Ponas Tanukai, dėja, dėkoju už jūsų laišką. Taip, kai kalbame apie taupimą ir, ir visą kitą sutinku su jumis, mes iš tikrųjų žiūrime, kur galėtume kuo veiksmingiau panaudoti išteklius, kur galėtume sutaupyti. Norėčiau, žinoma, investuoti juos ateičiai, bet visiškai sutinku, ką jūs sakėte. Dėl e, e, to, ką jūs sakėte apie e, Afganistaną, tai Bankimūnas, būdamas parlamente, buvo teisus, kai jis sakė, kad e, tai yra svarbiausias klausimas e, kitiems metams. <clears throat> Čia kalba eina apie Sudaną, jūs žinote, kad ir Persų įlankos valstybės ten e, gana aktyviai įsitraukė. Mes remiame jungtinių tautų pastangas taip pat. E, džiugu, kad e, mūsų atstovė tenai e, buvo atvykusi susitikti su jūsų komiteto nariais. Mums ir toliau svarbu dirbti su tartutinė bendruomenė, atidžiai stebint, kas įvyks toliau. Kol kas stebime viską su dideliu nerimu. Manau, kad e, jūs visai e, e, kalbėdamas apie Vakarų Balkanus, galbūt nebuvote visiškai teisus. Aš sutinku, kad galėtume geriau drauge dirbti Kosove, nenorėčiau čia daugiau plėstis. Kalbant apie Vakarų Saharą, tai svarbiausias vaidmuo čia tenka Junktinių tautų saugumo tarybai, juos toliau ragina uh, šalis sėsti prie dėrybų stalo, o komisija toliau teikia humanitarnę pagalbą. Mm, e, stengiamės į tą procesą įstraukti kiek galėdami, e, bet aš dar kartą pažvelgsiu, ką galėtume nuveikti daugiau. Senjor Aston. E, dėkuoju. Pane Ašton, dėkuoju, kad laikytės kalbėjimo laiko, tai ne tik tai gero išsiauklėjimo, išsilavinimo ženklas, bet ir tam tikras uh, protinio struktūravimo ženklas. Jeigu norite daugiau e, negu vieną klausimą pateikti, tai atsižvelgite į savo kalbėjimą. Reikia dabar ponas Danžan, gynybos ir saugumo komiteto vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė aukštoji galėtinė. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti Jūs e, už tai, kas esate nuveikus e, dialogę tarp Serbijos ir Kosovo. Jūs vaidinote esminį vaidmenį diskusijose su prezidentu Tadičium ir tikrai galiu Jūs pasveikinti pasiekus puikių rezultatų. Norėčiau pareikšti šiek tiek kritinį požiūrį dėl e, e, bendros gynybos ir saugumo politikos Lisabonos sutarties kontekste. Atrodo, kad ta politika šiek tiek e, buksuoja. buksuoja. Mes kalbėjom apie Atalantos misiją ir, ir žinom, kokia yra situacija. Aišku, kad valstybės narės čia vaidina esminį vaidmenį. Aišku, jūs e, turėjote kitų reikalų, be kita ko išorės veiksmų e, tarnyba yra taip pat biudžetinių problemų, kurios e, kyla šiame kontekste, bet e, mums kyla nemažai, tiksliau gynybos ministrams kyla nemažai nerimo. Ponas Cameron netgi nemini Europos, kalbėdamas gynybos klausimais. Ir žinom, kad Europos gynybos agentūros vadovybėje taip pat situacija ne visiškai aiški. Ir uh, Žinau, kad jūs puikiai sutarėt su ponu Rasmusenu, bet būtent e, jisai iš esmės e, čia e, tarė esminį žodį šioje, šioje srityje. Ką reikia padaryti, kad ta nauja politika Lisabono sutarties kontekste taptų stipresnė, stipresnė ir ambicingesnė. Dėkuoju, ponė Danžan, taip pat už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko ir rodėte išsiauklėjimo ženklus. Panceri pusantros minutės. Dėkoju. Norėčiau pateikti klausimą, į kurį tikiuosi gausiu tikslo atsakymą. Aš jau esu tą klausimą pateikęs anksčiau, kuomet susitikome su delegacijų vadovais. Tai yra susijęs su e, mandatu, su įgaliojimais. Turiu galvoje e, sutartį su, su e, trečiosiamis valstybėmis. E, tai yra sutartis, e, kurios apima ir parlamentą, ir tarybą. Mes e, vykstam kitą savaitę į Libiją, delegacijos sudėtyje ir e, tose įgaliojimuose e, ne viskas e, yra tinkamai numatyta. Mes turėsime aptarti labai jautrų dokumentą ir e, mes turėtume turėti galimybę susipažinti su tuo e, dokumentu. Ir, ir mes ne visiškai suprantame, kodėl parlamentas neturi tos informacijos, e, nes tai susiję su e, pasitikėjimu pačiu parlamentu, kuomet parlamentas atstovaujamas užsienio valstybėse, kita vertus čia kalba sukasi tarp, tarp institucinių santykius, tarp parlamento, komisijos ir tary, tarybos. Ir e, manau, kad reikėtų čia sudėti visus taškus. Dėkuoju, ponas Arlakė, pusantros minutės. Du trumpi klausimai, vienas dėl Irano, kitas dėl Afganistano. Ar nemanote, kad ES praranda labai svarbę galimybę padaryti žymių pasiūlymų, svarbių pasiūlymų, pasiūlymų sprendimų dėl brandolinio klausimo Irane. Diskusijos e, nyksta kasdien. Ir lieka tik sankcijų klausimas. Arba jų pritaikymo, arba ne. Na, o kas manote apie Sirijos pasiūlymą apie uranio, urano sodrinimą už Irano ribų. Iš pačių JAV tam pritarė, po to lyg ir atsisakė savo žodžių. Ką Jūs apie tai manote? Nes panašu, kad tos diskusijos vis e, siaurėja. Kitas klausimas - Afganistanas. Pasiekėme galutinę parlamento strategijos įgyvendinimo etapą dėl Afganistano. Vienerius metus e, rengėme strategiją, kuri yra gan detali tam tikrais klausimais. Na ir komisijos pozicija bent jau kol kas nebuvo labai konstruktyvi. Aš tikiuosi, kad jūs įsikišite ir tą situaciją šiek tiek pakoreguosite. Ačiū. Honorai. Dėkuoju, ponai Arlaki. Ponas Schulz. Scusa, Pöttering, prezidentė grupo di lavoro Medio Oriente. Un minuto e mezzo. Atsiprašau, sako pirmininkas ponas Pöttering, darbo grupės e, artimo rytų e, klausimų vadovas. Komision. Ačiū pirmininkė Baroninė Ašten. Vyriausiai galiotinė, mes tikrai jums nepavydėme jūsų darbo, nes turite dirbti viso pasaulio mastu, turite dirbti su 27 užsienio reikalų ministrais, taigi remiame jūs visakiriopai ir užjaučiame jūs dėl jūsų sudėtingo darbo. Tačiau mums e, rūpi ir esame sunerime dėl tam tikrų įvykių. Praeitą savaitę darbo grupė artimų rytų klausimų dar kartą teigė, kad Irano prezidento pareiškimai Izraelio atžvilgių yra neprimtini. Žinoma, mes suprantame ir giname Izraelio teisę egzistuoti, teisę į saugumą ir nėra na, primtini tokie pareiškimai. Galbūt reikia panaudoti griežtesnės formuluotės. Aišku, neprimtina ir, ir Izraelio vykdoma gyvenviečių e, kūrimo politika, nes tai kenkia visam taikos procesui. Vakarų rytų Jeruzalė, Jeruzalė nepriklauso Izraeliui pagal įstatymus Ar jūs matote galimybių kokiu tai, ar poreikį jungtinėms tautoms labiau įsitraukti į šių problemų sprendimą? Jeigu kvartetas nepasieks e, sėkmingų rezultatų, galbūt artimų rytų taikos procesas galėtų tapti prioritetu jūsų politikoje. E, ponui Pioteringui, ponas Bermanas, e, delegacijos Afganistanų pirmininkas. Ačiū, pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Visiškai sutinku su Anaminėts, kuri kalba apie tai, kad reikia peržiūrėti Europinę strategiją Afganistano atžvilgių, permastyti mūsų karinį buvimą Afganistane, nes tai tikrai neduoda sėkmingų rezultatų. Bet turiu konkretų klausimą apie Afganistaną. Yra du prancūzijos žurnalistai, kurie yra pavokti ir jau daugiau nei 300 dienų laikomi Afganistane. Taip pat ir Olandijos, e, Niderlandų e, humanitarnis darbuotojas buvo pagrobtas Afganistane. Kaip ES atitinkamos tarnybos galėtų e, pagelbėti, išlaisvinti tuos įkaitus? Buvo paskelbti slapti dokumentai internete ir pradėtas tyrimas dėl pažeidimų, dėl civilių gyventojų žudimų. Ką Jūs manote apie tokį kreipimąsi ir ar jam pritarėte? Ačiū. Geracijai. Dėkuoju kolegai Bergman. Dabar žodis ponui Šulc. Pusantros minutės. Dėkuoju. Aš galiu tik tai pritarti kolegams kalbėjusiems prieš mane. Norėčiau taip pat savo raštu pasveikinti Jūs ir padėkoti Jums už reguliarius kontaktus su mūsų komitetu. Tai mums leidžia aptarti aktualias temas. Turiu konkretų klausimą dėl rezoliucijos dėl Moldavijos, kurią mes e, priėmėme praeitą savaitę. Iniciatyva e, Vokietijos ir, ir, ir Rusijos šitame kontekste ten kalbama apie ambasadų ir ministrų saugumą. Ir jums, bei užsienio reikalų ministrams, yra e, dabar patikėtas problemos sprendimo ieškojimas Padnestrio klausimu. Ar jūs jau pradėjote tą darbą? Ir galbūt Rostovo aukščiausių aukščiausio lygio susitikime nebuvo kalbėta šito klausimu. Kaip atsitiko, kad tai buvo? Ar jūs buvote informuota apie tai? Nes tas klausimas tik po kelių dienų paskui buvo nagrinėtas. Ar įmanoma, kad dvišalių santykių kontekste užsienio, Europos užsienio reikalų e, ministras e, imtųsi šitų, šitų klausimų sprendimo? Dėkuoju, ponai Šulcui. Ponas Keliam, pusantros minutės. Antikracija, prezidente. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, ponia Ašton, kad pasidalinote savo mintimis su jumis. Linkime jums e, kuo geriausiai sėkmės e, pradėjus dirbti užsienio veiksmų tarnybai. Yra tam tikro nerimo dėl e, neadekvatyvių e, transatlantinių santykių ir kad dėl to atsiranda rizika, e, jog Rusika gali supriešinti ES su Amerika ar atskirą valstybę narę su kita. Ar sutiksite, kad uh, aktyv, prieš aktyvinant partnerystę su Rusija reikėtų reikalauti, kad ji įgyvendintų savo ankstesnius įsipareigojimus, pavyzdžiui, tokius, e, kurie susiję su ugnies nutraukimu su Gruzija. Ir ar jūs ketinate e, reaguoti į parlamento narių susirūpinimą dėl Khodorkovskio parodomojo teismą? E, kuris e, labai puikiai demonstruoja, kokia yra Rusijoje įstatymo viršenybė. Dėkuoju, ponai Keliam. Ponas Van Orden, paskutinį. Uh, much, Ponas Van Orden. Dėkuoju. Uh, e, Labadiena, ponė Aštun. Uh, e, laiko nedaug, susitelksiu tik ties vienu klausimu, tai yra Zimbabvė. Uh, Kol kas e, ji nebuvo minėta šiandieną. Ypatingą susirūpinimą kelia vienašališkas Mugabės ambasadorių skyrimas ir konkrečiai e, ambasadorės Europos Sąjungoje paskirimas. Aš kalbu apie ponę e, Mučadą. Kaip žinote, Morganas Čangarajus, Zimbabvės premjeras, tam paskirimui nepritarė, ponas e, Mugabė pats skiria tuos žmonės. E, e, ponas Sangarai yra susisiekęs su ES, sakydamas, kad nereikėtų pripažinti tų įgaliojimų. Aš esu parašęs tiek ponui Barosui ir ponui Van Rompui e, laiškus šiuo klausimu, bet turint galvoje jūsų vaidmenį šitoje srityje ir, e, taip sakant, du jūsų postus, galbūt ir jūs galėtumėte padaryti tam tikros įtakos. Aš norėčiau um, sulaukti iš jūsų paramos, kad ponios Mučiados uh, kredencialai ir kitų Mugabės e, paskirtų ambasadorių e, kredencialai nebūtų pripažinti. Dėkuoju ponui Van Ordenui. E, dabar žodis jums, ponė Baronienė. Žinau, kad jūs puikiai galite kontroliuoti laiką. Dešimt minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Danžan, dėkoju už pastabas apie Kosovą. Uh, saugumo ir gynybos klausimus aš vertinu kit, skirtingai. Ką tik tai pietavau su 27 valstybių narių gynybos ministrais ir kalbėjomės apie tai, kaip būtų galima toliau dirbti. Aptarėme įvairius klausimus, tarp jų ir labai aktualius klausimus, e, nuoseklaus požiūrio klausimus, apie kurios, kurie jiems labai rūpi, e, tam, kad e, svarstant karinius klausimus būtų bandoma aptarti, kaip būtų galima strategiškai bendradarbiauti ES ir, aišku, priemonių panaudojimas yra svarbus klausimas. Taip pat, kaip būtų galima geriau į struktūras tam tikras įtraukti tuos klausimus, kurie jums rūpi. Taigi, mes esame nemažai jau nuveikę šioje srityje. Aš negaliu komentuoti pono Kamerono žodžių. Daugelį valstybių premjerai mano, kad na, gynybos klausimas yra suverenumo dalis ir labai svarbu, kad e, bendradarbiautumėme ES kaip, kaip reikiant. Europos gynybos agentūra, kurios atstovas irgi su mumis pietavo, kaip žinote, šią savaitę aš e, išklausysiu kandidatų į naujo, e, naują, naujo vadovo postą. Na ir tikiuosi, kad agentūra galės paremti ES pripažįstant, kad ekonominio nuosmukio metu, kai biudžetai yra išsekę, reikia daug ką nuveikti mokslinio tyrimų plėtros rytyje tam, kad valstybės narės galėtų išsaugoti savo karinius pajėgumus, bet taip pat galėtų ir bendradarbiauti. Žinome, kad kai Prancūzija ir Junktinė karalystė susitinka, galėtų irgi apie tai pasikalbėti. ES NATO, aš reguliariai susitinku su generaliniu sekretoriumi Rasmusenu, mes kalbamės nemažai apie didesnį bendradarbiavimą, veiksmų derinimą tam, kad politiniai klausimai nepaveiktų mūsų pajėgumų atitinkamose vietose sureaguoti ir praeitą savaitę kalbėjausi konkrečiai apie tai, ką būtų galima nuveikti Afganistane ir kiek veiksmingas yra mūsų bendradarbiavimas tenais. Taigi tai yra tie klausimai, kurie yra man labai svarbus ir aktualūs. Ir tiesa, kad reikia nuveikti daugiau. Su generaliniu sekretoriumi jau prieš keletą kalb... savaičių kalbėjome apie tuos dalykus, kurios, kuriems reikia skirti daugiau dėmesio ateityje. Pone Panzerį, jūs kėlėte e, aktualų klausimą, jaučiu nusivylimą jūsų žodžiuose ir aš suprantu jūs, bet problema yra ta, kad aš ne vienintelė galiu spręsti šioje srityje. Yra komisija, taryba, jų nuoseklus požiūris šiuo klausimu. Ir žinau, kad vyks e, korepero lygmenių diskusijos kitą savaitę. Na, o mano tikslas surasti sprendimą, kuo galima greičiau. Aš negaliu prognozuoti, koks jis bus, tačiau suprantu jūsų norą, ypatingai jeigu jūs nuvykstate į, į tą, tą regioną, kad būtų galima įsitraukti uh, kažkokiu tai būdu, bet e, na, kol kas aš nesu kompetitingas asmo šioje srityje, bet aš tikrai perduosiu jūsų žodžius, jūsų nusivylimą. Dabar pereisiu prie Afganistano ir tų klausimų, kurie buvo iškelti apie Afganistaną. Pamečiau savo užrašus. Dėja. Na, kalbant apie... Suradau, suradau tuos užrašus. Taigi, kalbant apie Afganistaną. Pone Arlaki, labai vertinu jūsų darbą šioje srityje. Ir suprantu jūsų žodžius, jūs taip pat uždavėte klausimą apie Iraną. Ar neprarandame galimybės? Ar nenubaudžiame savęs dėl to, kad neįsitraukėme į, į tą procesą. Aš manau, kad taip ir yra. Ir taip yra dėl akivaizdžių priežasčių. Turi prasidėti kažkaip e, dėrybos ir aš na, visų iniciatyvų ne, neapibendrinsiu, tačiau labai svarbu, kad viskas būtų daroma aiškiai ir mūsų diskusijos dėl Irano pirmiausia yra susijusios su brandoliniais e, pajėgumais, gebėjimais, o ir tikimės, aišku, kad tos, tos dėrybos bus labai konstruktyvios. Aš daug kalbėjausi uh, apie Turkijos ir Brazilijos iniciatyvą su atitinkamais partneriais. Ir aišku, tai yra svarbus, bet jau kitas atskiras klausimas, visiškai nesusijęs su tuo, kas mums yra esminiai klausimai, kalbant apie gnatolinių gebėjimų potencialą. Tai nėra pakaitilas, tai yra tik tai na, paralelus veiksmas. Pone Pioteringai, jūs kalbėjote apie Abonedžado pareiškimus dėl naujakurių gyvenviečių. Ir na, pareiškimų yra labai daug ir mano pareiškimų yra daug. Aš tikiuosi, kad jūs esate informuoti apie mano pareiškimus ir tai, ką aš sakau, kaip mes Europoje jaučiamės šiais labai svarbiais klausimais e, ir mano pozicija dėl naujo kurių gyvenviečių yra labai aiški. Na ir dabar aš manau, kad e, esminis klausimas, ar galime įkvėpti vėl gyvybę į tas diskusijas. Ir aišku, čia Junktinių Amerikos valstybių vaidmo yra labai svarbus. Labai svarbu, kad neatsitrenktumėme į dar vieną kliūtį, kad kažkaip pro ją prasiverštumėme. Ir kvartetas, aišku, yra svarbus veikėjas, mes kartu dirbame, kalbamės. Uh, ir aktyviai įsitraukėme į tą bendrą dialogą ir bandymą paremti tą procesą. Aišku, tai yra milžiniškas mums prioritetas. Artimuosiuose rytuose lankiausi tris, tris kartus šiais metais ir daug kalbėjausi. Taigi, be jokios abejonės, tai yra labai svarbus mūsų darbo atvarkėje klausimas. Na ir kai dėrybos įsibėgės, aš manau, kad tuomet mūsų darbas dar suaktyvės. Pone Bermanai, negaliu komentuoti to, kas vyksta dėl pagrobimų. Čia akivaizdžios priežastys yra, bet aš suprantu, ką jūs jaučiate. Čia kelia du, tai kelia du klausimus. Pirmiausia, reikia pasirūpinti, kad ES ir jo žmonės tokiuose šalyse kaip Afganistanas būtų saugus. Taigi vėl apie tai yra kalbamasi diskusijose su NATO ir kitais partneriais. Ir taip pat reikia paremti valstybės narės, e, kai atsitinka tokie atvejai. Ir mes tikrai tą darome. E, ponė Šulcijai, Moldova. Tai, kas vyksta tarp kanclerės Merkel ir diskusijų su Rusija, tą informaciją sugavusi. Ir mes įsitraukėme į valstybių narių diskusijas, tai yra svarbus dvišaliai dialogai, tačiau to kalbėjimosi, tų komunikacijų tarp valstybių narių yra labai daug ir labai svarbu, kad ir mes įsitrauktumėme į tas višalės diskusijas. Ir esate teisus, kad svarbu išvelgti į Moldovos ateitį ir įvertinti mūsų galimybės, ką mes galėtumėme padaryti padnėsės klausimą. Pone Kelamai, transatlantinis bendradarbiavimas yra irgi labai svarbu, be jokios abejonės. Tai, ką Jūs pasakėte, dėl to, kad Rusija įgyvendintų ankstesnius įsipareigojimus. Nežinau, ar tų įsipareigojimų Gruzijos atveju yra prisėmusi. Tik labai norėčiau, kad tai būtų. Bet visuomet mes keliame rūpimus klausimus, tuos, kuriuos jūs akcentavote apie tuos parodomosius teismus, atskirus asmenius, e, Gruziją ir taip toliau. Tai visuomet yra mūsų diskusijų darbo tvarkė. Na ir mes taip pat bandome sukurti gerą partnerystę su Rusija, svarstant tuos klausimus. Uh, juos aptariant, tam, kad būtų galima kažkaip na, judėti į priekį partnerystės e, procesuose, tam, kad būtų užtikrinamas kažkoks tai ekonominis bendradarbiavimas, institucinis bendradarbiavimas modernizuotas. Na, taip turime dirbti ir tą mes ir darome. Ir galiausiai šiame raunde dar ponas Van Ordenas uždavė klausimą. Labai džiaugiuosi, kad atsiuntėte ir man tą laišką kurį nusintėte ir Barosui ir Van Rompui. Tai iš tiesų kelia nerima ir nežinau, kuo baigsis Baroso ir Van Rompojaus diskusijos, tačiau visiškai atsižvelgiu tai, ką jūs sakėte. Ir jeigu yra nusinčiamas ambasadorius, ambasadorius kalba valstybės vardu. Ir žinau, kad e, apie tai svarsto dabar ir Barosas, ir Van Rompojus. Kai gausiu daugiau informacijos, aš na, būtinai ją jums pateiksiu. Thank you. Grazie, baronesa Aston. Dėkuoju, baronė Ašton. Toliau tęsime diskusijas. Dabar žodis e, poniai Autala, žmogaus teisų komiteto vardu. Dėkui, pirmininkė. Visų pirma, aš e, noriu pritarti kolegos Pancerį pasiskundimui, dėl to, kad parlamento institucijos neturi pakankamas prieigos prie esminių dokumentų mūsų darbui. Dabar kalbant apie strateginės partnerystės. E, žiūrint į paskutinius tokių partnerysčių rezultatus, e, partnerysčių su Rusija ar Kinija, tai susidaro įspūdis, kad komisija visiškai e, pasimetusi, kaip reikėtų bendrauti su tomis valstybėmis. E, po e, aukščiausio lygio susitikimo su Kinija labai aiškiai mačiau, kad e, bendri dokumentai po dviejų, po dviejų susitikimų. Atsiprašau, dokumentuose nebuvo net užsiminta apie žmogaus teisės ir kitus panašius dalykus. Ir tai praėjus vos dviem dienoms po to, kai Nobelio taikos premija buvo skirta Kinijos disidentui. Na ir dar vienas dalykas, <clears throat> kuris nėra visai susijęs su išorės reikal, e, veiksmų tarnybos struktūromis, bet e, kuris yra svarbus. E, aš noriu paklausti apie, ką, apie tai, ką Jūs manote apie aukšto lygio struktūrą Jūsų tarnyboje, kuri būtų skirta būtent žmogaus teisėms spręsti. Dėkui, ponė Džanaku. Dėkui. Visų pirma, norėčiau paklausti, koks bus jūsų konkretus vaidmuo Afganistane ir per būsimąjį viršūnį sustikimą ES, ES Junktinės valstijos bus aptariama Wikileaks klausimas. Kas kas ten e, e, dalyvaus iš Europos gynybos agentūros, sekretorius ar generalinis e, sekretorius? Kolega Boskot. It's in the translation. Uh, Uh, my question is about China. Mano klausimas apie Kiniją. E, sutinku su ponios Hautala klausimu, bet noriu dar pridurti klausimą apie uigūrų e, Kinijos rytuose padėtį, nes e, žmogaus teisų padėtis ten yra labai prasta, žmonės kalėjimuose negali pasinaudoti gydytojų paslaugomis, pavyzdžiui. Kitas klausimas dėl Turkijos, kadangi jūs ir ponas Fiulė e, Liepos mėnesį buvote Turkijoje, e, ieškodami galimybių strateginiam dialogui, aš turiu pasakyti, kad tai yra labai svarbu, bet Kipro klausimas, kur jūs bevyktumėte, e, lieka centre, ką ketinate daryti, e, siekdama padėti, kad visos šalis ieškautų sprendimo, kuris yra svarbus ne tik pačiam e, Kiprui, bet ir mūsų santykių su Kipru kontekste. <clears throat> Dėkuoju, paniai Boskurt. Um, Ačiū, aukščiausiai įgaliotinė. E, pirmadienį buvo formalizuotas e, sankcijų paketas Iranui. E, buvo sakoma, kad tas paketas yra tikslinis, kad nesiekime pakengti piliečiams, bet sutrukdyti brandoliniai programai. Dabar mes žinome, kad kroviniai, kuriuos turėtų apimti sankcijos, vis tik yra pervežami per ES teritoriją. Ir ar jūs galvojate, kad e, turėtų būti imtasi papildomų priemonių? E, buvo priimti sprendimai neleisti Irano lėktuvams e, užsipildyti kūrų. ES teritorijoje, bet dabar Teherane negali užsipilti kūro ir British Midlands lėktuvai. Jūs taip pat sakėte, kad e, tos priemonės neturėtų apimti dujų ir e, naftos importo ir eksporto. Kaip tai gali paveikti ES bendrovių padėtį? E, aš manau, kad tikslinės sankcijos kuris būtų skirtas e, žmogaus teisų pažeidėjams, e, turėtų prasme. Ką Jūs apie tai galvojate? Ja, Frau Hohe Repräsentantin, uh, danke. Dėkuoju. Pane pirmininkai, dėkuoju aukštai galiotiniai, dėkuoju už labai aiškius pasisakymus ir atsakymus į klausimus. Manau, kad e, jūsų kontaktai su parlamentu yra puikia bendradarbiavimo forma. Aš e, pritariu savo kolegai Panceri dėl Libijos. Mums iš tikrųjų reikėtų duoti pakankamą informacijos, steigti visą būtiną informaciją ir tuomet e, mes tikrai iš savo pusės pažadam konfidencialiai elgti su tą informacija. Toliau dėl 20 e, lapkričio susitikimo. JAV ES viršūnės sustikimo kaip e, pranešėjas dėl asmens e, duomenų registro, aš e, norėčiau piliečių teisų klausimą iškelti tame kontekste ir manau, kad tas klausimas turi būti nagrinėjamas dialogo su amerikiečiais platmėje. Čia daug yra įvairių aspektų, 14 dolerių mokestis, SWIFT duomenys ir apskritai asmens duomenų apsaugos klausimai mes laukiame uh, naujų teisės e, aktų patvirtinimo šitais klausimais, kur yra reglamentuojami tokie dalykai kaip pervedimų informacija, bankinių pervedimų informacija. Tad mes norėtume jūsų pozicijos šitais klausimais. Dėkuoju, ponė Štraser. Dabar kolega Keller, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad e, nedalyvavau posėdžio pradžioje. Norėjau užduoti klausimą apie ES vaidmenį jungtinėse tautose. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų strategija, kaip mes galėtumėme sėkmingiau dirbti jungtinėse tautose, atstovaujant mūsų poreikiams. Taip pat norėčiau jūs pasveikinti dėl diplomatinių pasiekimų. Uh, kurių pavyko pasiekti su prezidentu Tadičiumi dėl Kosovo generalinėje asamblėjoje. Ir norėčiau pasiūlyti primiktinai reikalauti, kad tos, tie pokalbiai, tos dėrybos pradėtų, nedėl, būtų pradedamos nedelsiant. Politinė krizė stabdo tas dėrybas ir aš manau, kad labai svarbu jums dabar imtis vaidmens. Na ir štai ką norėčiau dar jūsų e, paklausti. Situacija Makedonijoje iš tiesų nėra gera. Jaučiamas užšaldyto konflikto variantas ir tai destabilizuoja pasiekimus Vakarų Balkanuose. Taigi aš norėčiau, kad jūs labiau įsitrauktumėte sprendžiant ir šią problemą. Dėkuoju. Dabar e, žodis kolegai Kampel, pusantros minutės. Baronienė Ešton, jūs ką tik paskirėte pirmąjį ES ambasadorių į JAV. Tai yra pirmasis ambasadorius, kuris e, išsiustas yra Junktinės e, Amerikos valstijas, vienas iš pirmųjų. Ir man atrodo, kad tai yra absoliučiai nereikalingas pinigų švaistimas, turint omenyje, kad nacionalinės ambasados veikia, tai yra funkcijų dubliavimas. Uh, ir ES užpildo tą ketvirtąjį paskutinį tautų valstybės elementą pagal Monterėjaus konvenciją. Ar jūs galėtumėte įrodyti, kad jūsų darbas yra motivuotas tam, kad būtų įgyvendinti konvencijos e, kriterijai ir e, ar Europa netaps jungtinėmis Europos valstijomis? Grazie onorevole. La conclude questo turno di interventi. Dėkuoju. Dabar kolega Jattimaki pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti vyriausiai galiotinę, palinkėti sėkmės darbe. Ir norėčiau grįžti prie Afganistano ir ES politikos Afganistano atšvilgiu. Kokia yra dabartinė padėtis, turint omenyje policijos pajėgų veiksmus ir operacijas, ar yra pakankamai pajėgumų ir kaip būtų galima pasirūpinti, kad valstybės narės daugiau pajėgų nusiųstų. Taip pat jūs teigiate, kad nesate atsakinga už karinės operacijas, o aš norėčiau daugiau informacijos sužinoti apie tai, ko mes siekiame, ko mes tikimės pasiekti iki išvedimo. Ačiū. Grazie, onorevole. E... Dėkuoju. Vyriausiai galiotinė, žodis Jums 10 minučių. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, pirmininkė. E, pone Hautelė, e, Jūs e, išreiškėte norą mm, susipažinti su informacija, aš išgirdau tą norą. Na, dėl darbo tvarkės, ar joje buvo e, žmogaus teisės, e, iš tikrųjų su Kinija apie tai kalbame, e, visada būdama Kinijoje keliu žmogaus teisų klausimus, dėl laikos takos čia plačiau neaiškinsiu. <clears throat> Yra dar daug ką nuveikti ir ne tik Kinijoje. Mm, ir mes savo tarnyboje būtent taip ir elgsimės. E, Mes norėtume, kad mūsų veikla šitoje srityje būtų veiksmingesnė negu kad dabar. E, kartais mes e, vedame atskirus dialogus su partneriais tais klausimais, kitais e, kartais tai tampa centrinė bendro dialogo dalis. Svarbiausia, kad žmogaus teisų klausimai nebūtų nustumti į užrybį, svarbu užtikrinti, kad tai būtų visko, ką mes darome, vienas iš elementų turi būti labai aiškus ryštingas požiūris iš ES pusės išaiškinti, ko mes norime ir e, gerinti situaciją. Ir e, svarbu, aišku, padaryti kažką praktiškai, o ne vien tik tai retoriškai kalbėti apie tai. Taigi aš ketinu sustelti ties prioritetais e, savo darbe šitoje srityje ateityje, e, ketinu dirbti ir e, džiaugsiuosi išgirdus jūsų nuomonę apie tai. <clears throat> Pone Džianako, atsiprašau, jeigu neteisingai ištarsiu pavardę. E, jūs iš tikrųjų, kai kalbama apie Europos e, gynybos agentūros vadovą, jūs išgirsite jo pavardę, kai tik aš ją žinosiu, kaip tik vyksta konkursas. Uh, Nekomentuosiu dėl Wikileaks e, problemų šiuo metu. Atidžiai išklausiau e, tai, ką sako Junktinės valstijos. E, nebūtų teisinga man kaip nors komentuoti tai, kas yra šiuo metu teigiama. Pone Buskurt, klausėte apie Turkiją ir Kiprą. Tai iš tikrųjų E, turiu pasakyti, kad aš nieko bendro neturiu su e, Kipro klausimu, kaip valstybės narės klausimu. Tačiau, žinoma, esu susijusi su diskusijomis dėl politinio dialogo su Turkija ir ES NATO santykių kontekste. Kaip sakiau, yra labai svarbu užtikrinti, kad iš vienos pusės praktiškai stengtumės spręsti klausimus, kurie tiesiogiai daro poveikį žmonėms ir iš kitos pusės spręsti politinius klausimus. Savo santykiuose su Turkija, užsienio reikalų ministru, aš labai aiškiai sakau, kad sieksiu visą apimančio sprendimo, kuris atitiktų Kipro e, žmonių lūkesčius ponė Šakė, dėl Irano, e, dėl sankcijų ir poveikio e, gyventojams konkrečiai. Mes e, stengiamės tas sankcijas suformuoti taip, kad jos būtų labai tikslingai taikomas, labai veiksmingai, kad jos būtų taikomas tam verslui, kur e, e, didžiausias spaudimas būtų e, galima padaryti Iranui, kad jisai sėstų prie dėrybų stalo. Ekonominių sankcijų tikslas yra labai aiškus, jos yra dalis mūsų dvigubo požiūrio, stengiantis paskatinti dialogą ir antra vertus išspręsti pačią problemą, kuri leistų užtikrinti ir Irano, ir regiono žmonių saugumo. Toks yra dviejopas tikslas, kurio mes šiuo metu ir siekiame. <clears throat> Pana Štraser, dėkoju už jūsų pastabas apie mano atsakymo aiškumų, aiškumo. aiškumo tobulėja jie ir toliau turbūt tobulės. Dabar dėl SWIFT, dėl piliečių teisų, taip, aš kalbuosi apie tai su jungtinėmis valstijomis. Suprantu, kaip joms e, tie dalykai yra svarbus e, ir suprantu, kad Europos parlamentui e, ši tema yra labai svarbi. JAV ambasadorius labai aktyviai organizavo susitikimus tiek čia, tiek JAV. E, ir aš e, dalyvauju tame besitęsiančiame dialoge. Aš manau, kad JAF yra suinteresuotas tuo, e, surasti geriausius būdų, būdus, kaip e, gauti informaciją. Ir manau, kad jie suvokia tų sustarimų svarbą. Tai dalis mūsų uh, besitęsiančių diskusijų su jais. Mes tengiamės e, suprasti jų susirūpinimą, bet manau, kad ir toliau palaikysime su jumis dialogą dėl šio. Dabar klausimas apie jungtinės tautas, mūsų poreikiai, e, mūsų reikalavimai. Kai kalbame apie santykius su e, jungtinėmis tautomis, tai e, šiandieną mes stengiamės susitelkti ties uh, ties problemomis, kurias išsprendus mes tinkamai galėtume, e, tinkamu balsu galėtume būti, e, pasisakyti jungtinėse tautose. Dabar esame e, po Lisabonos sutarties. E, mums labai svarbu, kad e, būdami didžiausia donore, e, aktyviai dirbdami su jungtinėmis tautomis ir aktyviai dirbdami visame pasaulyje, būtume girdimi e, jungtinėse tautose. Mm, aš tikiuosi, kad tai bus tinkamai suvokta įvairių šalių ir kad jos pritars tam. Ir būtent ties tuo savo darbe susitelkėme E, savo santykiuose su e, JT, e, su kuriomis mes dirbame nuolatos, su generaliniu sekretoriumi Bankimūnu sustinku reguliariai, svarstome įvairiausias klausimas, taip ne tik su juo, bet ir su jo pavaduotojais. Dėkuoju už tai, ką Jūs pasakėte apie Serbiją. Tiesą sakant, ne aš ten esu nusipelniusi, bet prezidentas Tadičius. Ir Darybas turėtų mm, prasidėti neužilgo. Robertas Cooperis e, lankėsi regione neseniai, ten neseniai lankėsi ir Hillary Clinton. E, viskas vystosi gana greitai. Ir aš suprantu, kad jie nori jausti, kad ES yra suinteresuota e, įvairiais mūsų santykių aspektais. E, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija. Taip, ten mes dirbame, bet e, šiuo metu labai svarbios yra diskusijos su Graikija, yra problemų, kurias reikia išspręsti, aš tikiuosi, kad taip įvyks labai greitai. Užsienio reikalų ministrui e, aš sakiau, kad jeigu jie žiūri į save ES kontekste, šias problemas sprendimas bus labai svarbu. Uh, Dėl jūsų mm, pasisakymo apie išteklių švaistimą aš visiškai e, nesutinku. E, pateiksiu pavyzdį iš savo buvusio posto. E, jeigu kalbate apie prekybos susitarimą, kai derėtės 27 valstybių narių vardu, tai nei viena valstybė narė nepralošia, tuo tarpu, kai kalbėdami vienu balsu, jūs galite laimėti daugiau. E, kai kuriomis aplinkybėmis e, kalbėjimas vienu balsu gali atnešti didesnį rezultatą. Tarkime, e, vidurio rytų taikos procese, kalbėdami kaip 27 mes e, galėjome e, pastumėti procesą. E, bet žinoma, tai neatima nieko iš valstybių narių atskirų veiksmų, tai tiesiog prideda. Dėl Afganistano ir taikos misijos, dėl veiksmų grafiko, E, dėl išeimo iš tenai. Mes norime e, užtikrinti, kad mūsų misija ten būtų gera. Aš manau, kad taip ir yra. Mes turime turėti labai aiškius tikslus. Atrodo, kad taip ir yra. Mes turime gerai saveikauti su darbu, kuris e, kitų yra daromas. Kaip sakiau, gerai bendradarbiauju su generolu Petreusu. E, man atrodo, kad tai, kas vyksta ten mums vadovaujant, yra labai gerai, ar, mes, ar aš noriu aktyviau ten veikti taip ir aš būtent taip ir padarysiu per ateinančias kelias savaitės. Dėkuoju. Dabar paskutinisis klausimų raundas. Pirmasis kalbėtojas ponas David, kuris vadovauja delegacijai ryšiams su Mašreiko šalimis. Dėkuoju, ponė pirmininkė ponė Ašton. Aš manau, kad e, jūs iš esmės esate ES e, užsienio reikalų ministrė ir jūsų pateikti atsakymai buvo iš tikrųjų gilus, detalus ir e, manau, kad iš esmės ta kritika, kuri buvo išsakyta jums, turėtų būti peradresuota valstybėms narėms, kai kurių kritinių pastabų esu pareiškęs ir aš pats beje. Vakar galbūt buvo įmanoma pasirašyti sutartį asociacijos su Jordanija. Norėčiau pasakyti keletą žodžių taip pat apie Tariko Azizo nubaudimą mirties bausme. Tarikas Azizas Sadamo Huseino vyriausybėje buvo toks asmo, kuris vaidino naudingo idioto vaidmenį. Manau, kad ES remdamas į savo vertybėmis turėtų čia tart savo žodį. Dėl bendradarbiavimo su Persijos įlankos valstybėmis norėčiau paklausti vyriausios įgaliotinės, ar jinai ketina deleguoti ten penkis ambasadorius tose penkiose valstybėse, kur dar nėra mūsų diplomatinė atstovybių, išskyrus Saudo Arabiją, kur yra komisijos delegacija. E, galbūt atsakydama į šį kitą mano klausimą, jūs e, pateiksite panašų atsakymą kaip ponui Panzerį. Pirmadienį aš važiuosiu į Libaną ir man reikia atsakymą dėl ES pozicijos dėl specialiojo e, tribunolo Libano klausimo. Dėkuoju ponui Davidui. Dabar e, žodis kolegai Išer. Auch ich möchte Sie als meine hier. Pone vyriausioji galiotinė, aš norėčiau Jūs pasveikinti kaip mūsų užsienio reikalų ministrė. Manau, kad Europos parlamentas turėtų nebijoti žodžių ir parodyti pakankamą pagarbą. Dabar Marokas ir vakarų Sahara. Manau, kad pasaulinė bendruomenė per mažai žino apie šį konfliktą, apie kurį per mažai kalbama, kuris yra užglaistomas. Ir galbūt per mažai yra daroma jį e, sureguliuojant. Jūs kalbėjote apie humanitarinę pagalbą ir sakėte, jog jungtinės tautos čia turi vaidinti esminį vaidmenį. Tačiau man atrodo, kad ES taip pat čia tenka labai didelė atsakomybė, didesnė galbūt negu kad mes dabar prisimam, nes tas konfliktas vyksta netoli nuo mūsų durų ir žmonės, kurie ten gyvena, paprasčiausiai nori normaliai gyventi, turėti būstą, turėti žaliavų išteklių pakankamai e, ir e, žvejoti pakrantėse prie vakarų Saharos, turėti pakankamai jūros išteklių ir man, kad čia turi prisimti jis atsakomybę humanitarnės pagalbos srityje. Ar jūs e, ketinate prisimti stipresnių įsipareigojimų sureguliuotą konfliktą? Dėkoju. Ponas Peterlė, pusantros minutės. Pirmininkė. Lady Ashton, komisijos vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė. Aš studijavau geografiją ir istoriją ir man susidaro įspūdis, kad, kad jūs sukaupėte jau daugiau informacijos nei kad aš esu sukaupęs. Tačiau viso pasaulio žemėlapio dar neaptarėme. Aš turiu klausimą dėl Centrinės Azijos. Mus neramina padėtis Kirgistane ir taip nauja įtampa atsiradusi Tadžikistane. ES turi puikų vyriausiai specialų, specialų įgaliotinį e, Pierre Morel, tačiau jis vienas e, nesukuria pakankamai politinio svorio. Ar jūs ketinate imtis tolesnių veiksmų Centrinėje Azijoje, atsižvelgiant į naujai atsiradusias įtampas, ar numatote naujų poslinkių ir koks jūsų manimų galėtų būti Rusijos vaidmuo šiame konflikte, kadangi tai yra strateginė partnerystė. Ačiū. Dėkuoju, ponė Ašten. Aš visuomet su malonumu klausausi jūsų pasisakymų, tačiau manęs ne visiškai, pat, mane ne visiškai patenkino jūsų atsakymai dėl Afganistano. Žinau, kad konfliktai vyksta įvairiose planetos E, valstybėse, tačiau vis dėlto čia turi būti ES fiksuojami tam tikri prioritetai ir, man atrodo, Afganistanas taip pat turėtų būti vienas iš tokių prioritetų. Jeigu dabar pasižiūrėtume praėjus devyniems metams nuo karo pradžios Afganistane, kokia situacija, tai rezultatai iš tikrųjų nekaži kokie. Ta kariuomenė, kuri ten veikia, iš esmės yra okupacinė kariuomenė E, saugumo požiūrį situacija nepagerėjo, e, žūstančių tame konflikte civilių skaičius visą laiką didėja, kasdien mes mokame pinigus už šalies atstatymą, taip pat e, siunčiame ten per, per NATO misijas mūsų kariškius, tačiau NATO būtent e, priima visus sprendimus. Aišku, NATO yra įgaliotas tai daryti, tačiau aš noriu pasakyti, kad bent jau reikėtų iškelti iniciatyvą rimtai pagalvoti apie Europos strategiją Afganistano e, konflikto e, klausimų. Aišku, tai reiškia ir tam tikrą riziką ir tai reiškia, kad nebūtinai visos 27 valstybės sutars šito klausimu, tačiau yra verta tą riziką prisijimti, kad vis dėlto būtų bandoma eiti tuo keliu. Dėkuoju. Riga Kūkan pusantros minutės. Baronas. E, ponas Kūkan ir e, delegacijos narys. Pirmininkas. E, ačiū pirmininkė, laba diena, ponė Ešton. Džiaugiamės, kai jums sekasi. Apie vakarų Balkanus kalbant, jūs nepaminėjote Bosnijos ir Hercegovinos. Aš pastebėjau, kad jūs asmeniškai domitės mm, pokyčiais e, šalyje, bet e, ką jūsų manim mes turėtume dabar padaryti, norint padėti tai šaliai? Klausiu dėl to, kad norėtume paremti ir jūs įgyvendinant tą naują taktiką. Dabar e, kitas klausimas dėl Irano, šiek tiek kitaip suformuluotas. Jūs paminėjote tam tikrą e, dviejų krypčių e, strategiją Irano atžvilgių, tam mums reikia ir meduolio, ir botago. E, ar aš noriu paklausti, ar pakankamai mes turime botago ir ar veiksmingai pasinaudojame juo? Dėkuoju ponui Kukan. Panas Mirskė, e, pusantos minutės. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai paklausiu ponia Ašton. <clears throat> Norėčiau paklausti, kokiais principais jūs vadovaujatės, kada skiriate ambasadorius e, naujojoje išorės veiksmų tarnyboje. Nes Latvija ir Estija nėra ES diplomatinėje tarnyboje pakankamai atstovaujamos. E, Nemanau, kad tai gera praktika ir kaip šią klaidą jūs ketinate ištaisyti. Honorevole Brantner, un minutę e mezzo. Pone Brantner, dėkoju. Visų pirma, sveikinu ponę Ešton. Norėčiau tik pratesti klausimą, kuris anksčiau buvo jau klastas. E, iš tikrųjų sveikinu e, jūsų pasiryžimą. E, siekti konfliktų e, prevencijos ir siekti taikos. E, aš labai tikiuosi, kad e, užpildinama naujuosius postus jūs atsižvelgsite į tai, kad sieksite sinergijos, kad turėsite tinkamą struktūrą struktūros tame tarpe ir tarpininkavimo veiklai. Aš manau, kad jums reikia tokių žmonių, kurie žino, kaip tai reikia daryti. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su Somaliu. Problema tokia, kad e, ten yra ES misija, kuri rengia e, kariuomenė, bet mes žinome, kad yra ir e, valstybės narės, kurios rengė opozicijos e, karinės pajėgas, pavyzdžiui, Vokietijos. Aš manau, <clears throat> kad ES seniai atėjo laikas e, pradėti e, reglamentuoti privačių saugumo firmų veiklą. Iš tikrųjų, juokinga, kad Turime kai kuriuose šalyse veikiančias ES valstybių narių misijas, kurios daro atvirkščią darbą negu kad ES misijos. Dėkuoju, ponė Kaiser, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu grįžti prie klausimo, kurį pateikė ponas David dėl Tariko Azizo. Uh, Mes parlamente esame daug diskutavę apie Irako karą savo laiku, tačiau galbūt jau atėjo laikas atversti kitą puslapį. Nežinau, ar Tariko Azizo e, mirties bausmės e, įvykdymas į pakarent. Nežinau, ar šitie įvykiai padės mums atversti tą naują puslapį. Aš nenoriu dabar e, taip sakant, procesų iš naujo pradėti, tačiau kuomet mes prieš karo, Irako karo pradžią nuvykome ten, stengdamėsi užkirsti kelią tam uh, E, karui. Tai suvaidino tam tikrą vaidmenį, jam daugiau negu 70 metų, jisai turėjo du infarktus, jos veikata labai silpna ir jeigu ES leis dabar įvykdyti tą mirties bausmę, tai grinai humanitariniu požiūriu, netgi ne politiniu požiūriu, jau, jau tai būtų nepriimtina mums. Todėl aš norėčiau, kad e, paprašyti jūsų, ponia Aštan, kad jūs imtumėtės veiksmų, kad būtų to išvengta. Nes e, kaip krikščionis, mes turėtume reaguoti, ten yra sunitų ir šytų konfliktas, bet vis dėlto mes turim išvengti šitos e, naujos dramos. Sadamas Huseinas, kuris buvo diktatorius ir e, e, vertas paniekos žmogus, buvo taip pat pakartas, tačiau vis dėlto mes turim pasisakyti prieš tokias, tokio tipo mirties e, bausmes ir, ir būtent prieš tą, kuri dabar laukia Trikozido. Dėkuoju. Dabar galutinis žodis iki 17 valandos poniai Aštan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Davidai, dėkoju už pastabas dėl Jordanijos. Iš tiesų puikus susitikimas su užsienio reikalų ministru. Mes labai bendradarbiaujame artimų rytų taikos proceso srityje. Ir galiu iškart pasakyti, kad dėl buvusio užsienio Irako užsienio reikalo ministro pasmerkimo myriop, Tareko Zizo, mes visuomet labai griežtai pasakome prieš mirties bausmę ir apie tai informavome ir Irako vyriausybę ir, aišku, mes stebėsime labai didžiai, kas vyksta, bet tik galiu pritarti jums ir Veronikai, kas buvo pasakyta dėl Azizo. Na, dėl ambasadorių skirimo kai tarnyba pradės veikti aktyviau, mano dėmesys bus skiriamas ir delega, delegacijoms, delegatūroms padėti paremti tas e, tarnybas. Ir tai, ką jūs sakėte dėl vizito Libane, tikrai jūs gausite daugiau informacijos apie tai. Ponas Noja, Vakarų Sahara labai įdomu, kad du parlamentarai iškėlė šį klausimą. Tai reiškia, na, kad yra svarbus klausimas ir man taipogi tai yra svarbu, nes aš galiu sužinoti, kas rūpi jums ir e, į kurias pasaulio vietas jūs atkreipiate dėmesį, mes taip apžvelgėme plačiau įvairius regionus ir aišku, mes remiame Christopher Ross, jungtinių tautų pasiuntinį, jis šį mėnesį lankysis regione ir tikimės, kad e, galbūt vyks neoficialų susitikimai kažkokie ir stebime situaciją su juo kartu, kalbamės. Na ir, kiek suprantu, parlamentarai nori, kad aš labiau pasidomėčiau šią sritimį ir aš tą ir padarysiu. Ponas Peterle. Na, visą žemėlapį, skaži, ar visą jį apžvelgėme, bet e, tikrai stengiamės tą padaryti. Dėkoju už pastabas dėl uh, Pierre Morel, sutinku, kad jis iš tiesų yra labai spūdinga asmenybė, specialus įgaliotinis, kuris labai daug dirba ir kasdien iš Kirgistano man teikia informacijos. Aš susitikau su prezidentu, kai buvau Junktinių tautų generalinėje asamblėje, prezidente mes su ja kalbėjomės, aptarėme įvairius klausimus, kurie rūpi mums visiems ir bandome siūlyti ir teikti paramą. Tai yra labai įdomi pasaulio vieta Aš lankiausi ir Kazakstane, kalbėjausi ten ir dabar reikia labai atidžiai pažiūrėti, kokių išteklių turime, kokių išteklių jiems reikia, kad jie galėtų efektyviau ir kad mes galėtumėme efektyviau būti atstovaujami regione. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, ką daro Pieras. Jo atliekamas darbas mūsų vardu iš ties yra labai reikšmingas. Pone Desarnės, Afganistanas. Siūlymas imtis rizikos. Taip, aš manau, kad reiktų imtis, apmast, imtis apmastytos rizikos. Aš nenoriu, na, pasisakyti prieš e, valstybės narės, bet kartais e, valstybėms narėms e, gali būti pasiūlomas tinkamas planas. Aš žinau, kad jūs susitikote su specialiuoju įgaliotiniu, jis puikiai dirba savo darbą. Įvairūs partneriai Afganistane giria man jį ir žinau, kad labai svarbu dirbti ir su moterimis Afganistane tam, kad e, jos imtųsi aktyvesnio vaidmens valstybėse. Na ir taip pat, e, kad būtų gyvendami mūsų įsipareigojimai šios valstybės atžvilgių švietimas, sveikatos priežiūra, institucijų kūrimas, teisinės valstybės principai, visi tie dalykai, kurie mums yra brangus ir reikšmingi Afganistane, mes turime būti pasirengę ten būti atstovaujami ir na, ta rizika, uh, kurią prisimame, bandydami padėti tai valstybei, pagerinti žmonių gyvybę, gyvenimą. Aišku, tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis e, bus ir ateityje Afganistano atžvilgiu. Ponas Kukanas, e, Bosnija Hercegovina, aišku, labai svarbi valstybė, be jokios abejonės ir su ponia Clinton, kuri ką tik lankėsi regione prieš dešimt dienų, kalbėjusi apie tai, po to užsuko į Briuselį ir mes abi manome, kad labai svarbus dabar yra momentas uh, pastumti tą strategiją šiek tiek į priekį tam, kad būtų galima teikti toliau paramą, judėti tai valstybė Europos link. 35 procentų nedarbas, kiek žinau, pastarėjai duomenys rodo, taip pat e, jaunimo nedarbas yra didžiulis ir aš manau, kad čia vyriausybė daugiausia dėmesio ir turėtų skirti toms problemoms, parengti kažkokią platesnę strategiją. Mes jiems padedame, turime tam tikrų minčių, ir, kurias aš turėsiu kažkaip geriau apmastyti prieš pateikdama atsakymą, bet tikrai mes bandome labai aiškiai padėti tai šaliai. Iranas, e, paskatos ir baudimas. Na, sankcijų poveikis yra realus ir aš tikiuosi, kad e, galiausiai Iranas sės prie dėrybų stalo. Ponas Mirskis dėl ambasadorių. Uh, Aš skiriu geriausius ir kompetentingiausius, aš aiškiai pasakiau pradžioje, bandau užtikrinti geografinę pusiausvyrą, tačiau buvo paskirta tik tai pirpis paskirti pirmieji ambasadoriai, remiantis e, to procesu, kuris jau yra nustatytas ir nežinojau, kaip, ką darys valstybės narės, dabar matau ir reiks su valstybėmis narėmis aptarti poreikius tam, kad ta geografinė pusiausvyrą būtų užtikrinta, tą darome, tą darysime. Bet, kaip jau nekartą sakiau, iškart visko padaryti negalėsiu, man prireiks laiko, kad atspindėčiau visos ES e, didžiulį mastą ir aišku, kad būtų užtikrinta lyčių pusiausvėra. Šiek tiek palaukite dar truputėlį. Pone Brantner, žinojau, ką Jūs pasakysite, visiškai teisingai teigiate ir visiškai laikausi savo ankstesnių žodžių, tai, ką darome, yra konfliktų prevencija, taikos kūrimas ir tai turėtų būti mūsų esminiai elementai mūsų darbų, e, ta tokia kaip ir vėliava, kaip užkirsti kelią konfliktams, kaip atkurti, atstatyti valstybės, kaip būtų galima siūlyti tarpininko paslaugas. Kalbant apie Serbiją, Kosovą, bandome tą padaryti realiai ir dėl šios vienintelės priežasties aš vengiu kažkaip dėti etiketes ant tarnybos tam tikrų atskirų padalinių, aš bandau tarnybą laikyti kaip visumą. Na, dėl saugumo firmų tikrai labai įdomi mintis, saugumo tų tarnybų privačių jų, jų veiklos, aš tuo pasidomėsiu. Na, labai svarbu, kad e, mes teisingai e, imtumėmės veiksmų. Uh, Dėkoju už patiktą informaciją. Pone De Kaiser, aš manau atsakiau į klausimą apie tai, kas vyksta Irake ir apie mirties bausmės paskelbimą. Dėkoju vyriausiai įgaliotiniai už puikius atsakymus tiek e, turinio, tiek ir formos požiūrių, už labai mandagius atsakymus. Jūs e, taip pat paminėjote kai kurias gairias, pateikėte kai kurios naudingos informacijos. Manau, kad visiems buvo labai naudinga ir kad labai turiningas buvo e, susitikimas. Tad e, iš naujo kviečiame jūs e, vėl sustikti su mumis, kuomet turėsime progos aptarti kokius nors svarbius įvykius, o jų tikrai bus, ir kuomet reikės pakomentuoti vairius aspektus bei pateikti pasiūlymų. Ačiū dar kartą ir tęsime posėdį po penkių minučių. Please, colleague, we have uh, start. Kolegos, reikia pradėti mums dirbti, netiek daug laiko turime. Būkite geri, susėskite į savo vietas. <laughs> Abbiamo al punto. Uh... Pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Jame kalbėsime apie kovą su korupcija vakarų Balkanuose. E, ši tema yra susijusi su klausimu apie tai, ką ES galėtų padaryti, paremdama kovą su korupcija mūsų kaiminystėje. Ir būtent šiame kontekste dažnai e, reiškiame susirūp, rūpinimą dėl pagrindinių e, principų ir teisės viršenybės, nes manome, kad e, ekonominis ir demokratinis vystimasis turėtų būti e, svarbiausia elementai siekiant narystės. Ir, e, savime suprantama, čia patenka ir kova su korupcija. Nemažai jau padaryta, e, įgyvendinant e, kovos su terorizmu politiką. E, Vienos šalis čia problemų turi daugiau, ypatingai kai kalbam apie kovą su organizuotu nusikalstamumu. Esame pastebėję taip pat teigiamų postumių kovojant su korupcija. E, susidaro įspūdis, kad daugiausia sėkmės pasiekiama, kada e, užtikrinamas tarpžinybinis e, bendradarbiavimas, bendradarbiavimas e, tarp vyriausybės, nevyriausybinio organizacijų, verslo ir taip toliau. E, bendradarbiavimas, e, kurio metu nustatomas tam tikros procedūros, standartai ir koordinuojamas e, darbas E, siekiančių tikslų. Ir žinoma, tai ne vienkartinis veiksmas, bet e, testinis veiksmas nuosekliai siekiant rezultatų. Taigi šiandieną prisidėdami prie šių pastangų mes ir e, surengėme diskusiją, į kurią pakvietėme ekspertus. Ir kvalifikuotus ekspertus, kurie puikiai e, išmano e, regioną, kad galėtume e, pakalbėti apie ES perspektyvą atskiruose regiono valstybėse ir apie jų kovą su korupcija. Priežastis labai paprasta, mes norime sužinoti, kas slepiasi už to reiškinio, kuris kuris toks e, tvarus. Mes e, turime profesorę Slagianą Tasivą, ji yra Zero Corruption e, Makedonija atstovė. Turime taip pat ponę Kalovič, atstovauja Mans Montenegro organizacijai. Ji pakalbės apie tai, kaip Montene... Jotkalnijoje kovojama su korupcija. Na, ir ponas Dervišį aptars situaciją Albanijoje. Taigi, tokia tvarka mes ir kalbėsime. Prašau, prelegentų ne virš 10 minučių, žodis poniai Tasevai. Ačiū, ponia Albertinė, dėkoju už tai, kad pakvietėte mane pasisakyti šiandieną šiame posėdėje ir aš tikiuosi, kad mano informacija pateikta, mano, mano kolegų pateikta informacija prisidės prie platesnių požiūrių ir žinių gilinimo apie Vakarų Balkaną ir korupcijos problemą tame regione. Taigi iškart pradėsiu pristatinėti temą. Nemaniau, kad bus galimybė rodyti skaidrės. bet e, nusprendžiau, kad, na, kai sužinau, kad galima bus parodyti skaidrę, supratau, kad e, lentelės e, kalba pačios už save ir parlamentarams lengviau patiems bus įsivaizduoti, kokia yra korupcijos problema vakarų Balkanuose, žvelgiant į tas lentelės, į tą informaciją. Pirmiausia, kalbėsiu apie korupcijos savoką ir korupcijos indeksą. Rezultatai vakar kaip sėkis buvo paskelbti ir vakarų Balkanų valstybės užėmė štai kokias vietas Makedonija kartu su Kroatija yra 62 vietoje, Jotkalnyje 69, Serbija 78, Albanija 87, Bosnija ir Hercegovina 91, Kosovas pirmąjį kartą buvo įvertintas 110. Bendrai kalbant, visos Vakarų Balkanų valstybės parodė šiokios tokios pažangos sąraše, tačiau pažanga nebuvo tokia didžiulė, kai buvo skirti taškai, balai. Ir tai yra svarbu. Svarbu, kad šiame sąraše daugiausia dėmesio būtų skiriama ne pačiai vietai, o tiems surinktiems balams. Makedonija devyniomis pozicijomis pakilo į priekį ir pateko 62 vietą, tačiau e, tai nebuvo didelė pažanga, nes pakilo tik 0,3 suvokimo indekso taškais. Taigi, čia tokia yra situacija su ES valstybėmis narėmis, kaip jos buvo įvertintos korupcijos suvokimo indekse. Na, lyginant su Turkija, taip pat šalimi kandidate. Taigi matome rezultatus, kai kurios valstybės narės sąraše, kur yra nušviečiamas suvokimo indeksas, užima labai neblogas pozicijas. Nuo 2007, 2008, 2009 ir 2010 metais vakarų, vakarų Balkanų valstybės buvo įvertintos pagal korupcijos suvokimo indeksą, taigi matome, kiek pasikeitė situacija, na ir matome pažangos 2007 metais buvo pasiekta šiek tiek pažangos, 2010 metais mėlynai pažymėta kreivė ir matome, kad visos regiono valstybės yra pasiekusios pažangos. Pajudėjo į sąrašo viršų, kalbant apie korupcijos suvokimą. Tai rodo, kad korupcija yra suvokiama geriau, kiek e, įvertino Transparency International organizacija. Taigi matome, kad atskirose valstybėse pagerėjo situacija. Yra dar viena priemonė, kurie naudojasi Transparency International organizacija, kaip būtų galima įvertinti korupcijos padėtį ir tai taip yra vadinamasis pasaulinis korupcijos barometras. Priešingai nei suvokimo indeksas, korupcijos barometras yra rengiamas pasiremiant empiriniais duomenimis, statistiniais duomenimis, kurie surenkami remiantis tam tikrą metodiką, kai yra apklausiami žmonės ir jų klausiama, ar jų buvo prašoma sumokėti kyšį, ar kažkas nukentėjo dėl kyšių, kažkas iš jų artimųjų sumokėjo kyšį. Taigi tokiu būdu bandome išsiaiškinti, kaip šios apklausos rezultatai skiriasi nuo korupcijos suvokimo indekso rezultatų. Nes na, ankstesnė priemonė remiasi suvokimu, o čia mes jau konkrečiai kalbame su žmonėmis, klausėme jų asmenės patirties. Ir mes matome, kad žmonės, klausime, kiek žmonės pasitikė vyriausybėmis, ir ar mano, kad vyriausybės yra efektyvios, efektyviai kovoja su korupcija. Ir čia matote pasitikėjimas didžiausias vyriausybė yra Makedonijoje. Makedoniečiai mano, kad jų vyriausybė dirba efektyviai kovodama su korupcija, o prašiausiai yra įvertinta Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė. Taip pat matome Kroatijos ir Serbijos rezultatus, kurie irgi yra labai prasti. Dabar e, yra skirtingos pareigūnų kategorijos vertinamos. Pirmiausia, politinės partijos, verslas, privatus sektorius, pareigūnai, tarnautojai ir teisėjai. Ir klausimas štai koks kiek ta kateg e, pareigūnų kategorija yra paveikiama korupcijos atskirose valstybėse. Ir čia matome, kad egzistuoja tam tikras modelis, kuris atsiskleidžia šioje skaidrėje. Labiausiai korupcija jaučiama politinėse partijose. Bosnijos ir Cegovinos piliečiai mano, kad jų politikai ir politinės partijos yra labai korumpuotos. Serbijoje irgi žmonės tą patį mano. Makedonijoje, Kroatijoje, Kosove ir Turkijoje rezultatas mažesnis. Čia vėlgi ta pati situacija yra su verslo ir privačiu sektoriumi. Bosnijoje žmonės mano, kad privatus ir verslo sektorius yra labai korumpuotas. Tas pats yra pasakytina apie Kroatiją, Serbiją, Makedoniją, po to eina Kosovas. Pareigūnai, tarnautojai, valstybės tarnautojai vėlgi labai Bosnijoje, Kroatijoje mažai pasitikima jais, taip pat Makedonijoje, Serbijoje. Ta pati matome su teisėjais teismų sistema. Vėlgi žmonės yra susidūrę su korupcija teismuose savo valstybėse. Vėlgi matome, kad korupcijos problema teismuose nėra tokia aktuali Turkijoje. Na, o čia yra įdomi skaidė, kai klausėme žmonių, ar jie būtų pasiruošę sumokėti daugiau ir dirbti su nekorumpuota verslo įmonė. Matome, kad Kosove sureagavo žmonės palankiausiai ir prašiausiai sureagavo Turkijoje. Čia matome Bosnijos ir Cegovinos situaciją. Pasaulinės korupcijos barometro išvada yra štai kokia, na, realiai atsižvelgiant į tai, ką žmonės mano apie korupciją savo valstybėse ir lyginant situaciją įvairiose valstybėse. Buvo atlikta ir kitų studijų regione, bandant išsiaiškinti nusikal, nusikalstamumo ir korupcijos situaciją Vakarų Balkanų valstybėse. Ir viena buvo jungtinių tautų studija, paskelbta 8 metais. Pagal šią studiją įprastinių nusikaltimų mastai šiame regione mažėja. Tačiau yra viena nusikalstama veika, kuri kelia daugiausia problemų. Tai yra korupcija ir ekonominiai nusikaltimai, bent jau taip yra teigiama Junktinių tautų atitinkamoje Balkanų studijoje. Ir sunku, aišku, vertinti labai situaciją, tačiau yra dvi sritys, kur daug žmonių yra nukentėję nuo įvairių nusikaltimų. Uh, kada yra mokami kyšiai ir yra sukčiaujama ir nukenčia vartotojai dėl to. Taip pat įvairios studijos rodo, kad žmonės vis daugiau pasakoja apie kyšių mokėjimą. Na ir panašu, kad ta problema e, nenyksta, kad ji ir išlieka. Taigi, ką valstybės daro šiuose srityse. Daug kas buvo padaryta ir turiu pripažinti, kad daugiausia dėl tartutinio bendradarbiavimo e, ir tų valstybių narystės Europos taryboje. Visos tos to regiono valstybės yra Europos tarybos ir greko narės. Taip pat jos dalyvauja įvairiuose tartutiniuose veiksmuose, veiklose ir dabar ypatingai, kai prasidėjo asociacijos integracijos procesas um, Vakarų Balkanų valstybėse, yra įmamasi labai daug pastangų tam, kad būtų suderinami teisės aktai kovo, kovoje su korupcija. Tačiau pažangos ataskaitose, kurio, kurios buvo paskelbtos 7 metų lapkričio mėnesį ir 9 metais paskelbtose pažangos ataskaitose matome, kad Bruselis kritikuoja situaciją, kad yra išsikerojusi korupcija, ypatingai teismų sistemoje. Ir daug, aišku, yra valstybės įmasi, įmamasi veiksmų, yra derinami uh, harmonizuojami teisės aktai. Kiekviena, visos valstybės yra pasirašysios Junktinių tautų konvenciją, yra priimami nauji įstatymai, įvairūs įstatymai, kurių netgi nerastumėme visose ES valstybėse narėse, tačiau Balkanų, e, vakarų Balkanų valstybės tokius įstatymus jau yra prieimusios. Taip pat yra parengtos kovos su korupcija strategijos ir šalis taip pat dabar peržiūri ir rengia naujesnius į veiklą orientuot, naujesnės į veiklą orientuotas tikslingas kovos su korupcija strategijas, strategijas, kurios yra visose Vakarų Balkanų regiono valstybėse. Taip pat yra kovos su korupcija institucijos, visose valstybėse tokios įstaigos veikia. Tai yra specializuotos kovos su korupcija agentūros. Kai kuriuose šalyse Pavyzdžiui, Serbijoje, Makedonijoje, Kosove tokios agentūros yra įkūriamos atskirų įstatymų, tai yra nepriklausomos institucijos, Jotkalnyjoje kovos su korupcija agentūra yra vyriausybinis padalinys, bet yra mastoma reformuoti tą padalinį. Taip pat USKOK yra e, Kroatijoje prokuratūros padalinys. Taigi kovos su korupcija institucijos veikia, tačiau problema su tomis agentūromis yra ta, kad joms trūksta išteklių, kad trūksta paramos, nėra bendradarbiaujama pakankamai su kitomis institucijomis šalyje ir netgi su parlamentu nėra pakankamas bendradarbiavimas. Taigi štai kokia yra teisėkuros reforma. Na, o didžiausia problema, kuri taip pat pastebima ir ES pažangos ataskaitose, būtent, kad nėra pakankamai įgyvendinami teisės aktai. Pilietinė visuomenė neturi pakankamai išteklių, stiprybės, jėgos ir nėra tokia veiksminga ir efektyvi, kaip kad galėtų būti kovojant su korupcija. Taigi reikia surasti būdų, kaip būtų galima paskatinti tuos kovos su korupcija veiksmus ir užtikrinti e, teisinės valstybės principus e, valstybėse. Ir vienas galimų būdų, matyt, būtų bendra veikla įgyvendinant UKOK ir Europinį integracijos procesą. Ačiū. Grazie, dottoressa. Dėkuoju, ponai Tasivai. Labai įdomus pranešimas ir beje laikėtės kalbėjimo laiko. Už tai dėkoju. Dabar, e, ponas Kalovič, taip pat norėčiau, kad laikytumėtės, laikytumėtės dešimties minučių. Pone Kalovič. Dėkui. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti šiame posėdyje. E, pone Čelovič, e, esu iš Juotkalnyjos, dirbu su piliečiais ten ir dažnai girdžiu, kad jie manim labiau pasitikė negu bet kuriuo politiku toje šalyje. E, turiu pasakyti, kad e, Jotkalnyje yra ir panaši ir skirtinga nuo kitų vakarų Balkanų valstybių. Ji vienintelė vakarų Balkanuose, kuri e, niekad nepakeitė savo e, vyriausybės struktūros po e, E, po e, postkomunistinio e, persilaužimo. Bet nors ir yra šalyje patys geriausi politikai, pati geriausia vyriausybė, po 20 metų vis tiek jie šiek tiek turi tendenciją korumpuotis. Tuo labiau, kad šalis pergyveno tam tikrų sukretimų ir daugelį <clears throat> vakarų Balkanų valstybių paplito e, organizuotas nusikalstamumas e, susijęs su, pavyzdžiui, cigarečių kontrabanda ir kitais nusikaltimais. <clears throat> Tačiau, kadangi vyriausybė e, nesikeitė, buvo sunku reformuoti policijos struktūras ir kitas struktūras niekur kitur nematome, mm, kad tas pats e, elitas e, aktyviai užsiimtų e, tų kontrabandas kanalų naikinimu, kuriuos jie patys ir sukūrė. Mes žinome iš tautų kovos su nusikalstamumu ir narkotikais agentūros, kad e, Juotkalnyje narkotikų e, kontrabandoje išlieka viena iš svarbesnių grandžių Balkanų regione. E, tačiau yra ir kita priežastis, mano kolegė Slovena tai minėjo mūsų korupcijos suvokimo indeksas pakilo Tačiau e, Juotkalnyje yra vienintelė Vakarų Balkanų šalis, kur tas indeksas pablogėjo. E, mes taip pat e, esame girdėję apie mm, pablogėjimą situacijos, kai kalbam apie žiniasklaidos laisvę. Čia nukritome 20 viršum vietų E, prastai yra tai, kad integracijos procese e, teisės perkelimo procesas yra e, slaptas. Netgi parlamentas apie tai nežino mums vis tik pavyko gauti atsakymus į komisijos klausimynus ir mes supratome, kodėl e, jie stengiasi neviešinti tų atsakymų. E, į kai kuriuos e, klausimino klausimus jie atsakinėjo tiesiog juokingai. Kai komisija klausė, pavyzdžiui, kiek gavote pinigų iš privatizavimo, atsakymas buvo, gavome tiek ir tiek, bet nebuvo atsakymo, kaip tie pinigai buvo panaudoti. Tada komisija mm, antrą kartą paklausė, o kaip jūs panaudojate tuos pinigus. Ir vėl buvo paminėta tik tai, kiek gavome. Ir kai trečią kartą buvo paklausta, e, atsakymas buvo, mes jau atsakėme į šį klausimą. Kitaip sakant, e, nenorime, kad kuo daugiau žmonių būtų įsitraukę į stojimo procesą, nes norima išvengti tokių klausimų, Ir stengiamasi tarptautinės bendruomenės akise sudaryti vaizdą, kad Jotkaldyje nėra tokia problematiška kaip Bosnija, kaip Kosovas, kaip Serbija. <clears throat> Taigi, e, Briuselis ir Vašingtonas paprastai galvoja, e, turime stabilę vyriausybę. Iš tikrųjų taip yra, bet ar tai yra gera vyriausybė? Yra ir dar vienas dalykas, e, kuris vis dažniau praktikuojamas Juotkalnijoje, tai yra e, piknaudžiauti e, integracijos procesu. Labai dažnai yra sakoma, a, šitos dalykus mus verčia e, daryti Europos Sąjungą. Pavyzdžiui, tam tikries investitoriams yra suteikiamas palankiausios sąlygos ir motivuojama, kad taip darima, norint prisiderinti prie Europos teisės uh, E, reikalavimų, tuo tarpu po metų ar pusantrų gauname pažangos ataskaitą, kur sakoma, kad toje srityje kaip tik nesilaikoma ES teisės reikalavimų. Dar vienas dalykas e, yra štai koksai. Jeigu susitiksite su Jotkalnyjos politikais, e, Tai e, žinokite, kad e, kai eina kalba apie jų e, pajamų deklaravimą, tai jie ko gero yra vieninteliai, kurie gyvena ant skurdo ribos. Žinoma, jų gyvenimo stilius yra labai smarkiai skiriasi nuo to, ką jie oficialiai deklaruoja. Bet pagal oficialią statistiką Jotkalnyjoje E, yra e, didžiausias skurdo e, atotrūkis regione. Kitaip sakant, skirtumas tarp 10 procentų skurdžiausių ir 10 procentų pačių turtingiausių yra didžiausias. Tai yra dėl privatizacijos, kuri net nešia daugiau investicijų ar a, įmonių pertvarkos ar daugiau konkurencijos. A, E, privatizacija paprasčiausiai vedė prie e, kapitalo išvogimo. Ir tai veda vis prie daugiau protestų, prie streikų, e, kyla tų, to žmonių gyvybėms pavojus. O jie paprasčiausiai e, reikalauja, kad privatizavimo sutartys būtų vykdomos ir kad būtų laikomasi darbo įstatymų, kurie priimti mano šalyje. Deja, kadangi e, vyriausybė nekreipia dėmesio į tuos protestus, atsiranda vis daugiau žmonių, kurie rizikuoja savo gyvybę, pradeda bado streikus e, ir kitokius protestus. Dauguma investuotojų mūsų šalyje ateina iš vienos šalies ir atsineša būtent to šalies patirtį ir konkrečiai iš Rusijos. Kai kas jau kalba apie mūsų šalį kaip Maskvą ant Maskvą Adriatijos pakrantėje. Turiu pasakyti, kad daug Rusijos oligarchų e, tapo dideliais investuotojais į mūsų ūkį, e, daug investavo į pakrantės infrastruktūrą, į turizmą ir, žinoma, e, kelia grėsmę e, juotkalniai kaip ekologiškai šaliai. Ir savaime aišku, kad vyriausybė ignoruoja nelegalias statybas. E, e, E, ignoruoja tai, kad e, statybų pramonėje gali būti plaunami pinigai. Neturėjome nei vienos bylos susijusios su pinigų plovimu, taigi galima sakyti galbūt, kad juokalnie tokių problemų neturi. Arba galima sakyti, kad kažkas negerai su mūsų institucijomis. Tačiau e, norint patenkinti jūs ir Vašingtoną, vyriausybė ima klastoti statistiką ir nemato skirtumą tarp aukšto lygio ir administracinės korupcijos. Niekada nematėme, kad aukšto lygio pareigūnas atsidurtų kalėjime. Geriausia atveju tai yra e, policininkas arba vargšas žmogelis, kuris įvežė kažkokių prekių į šalį ir nesumokėjo šimto eurų muito mokesčių. E, jie yra baudžiami, norint pateikti statistiką, kuri tenkintų Europos komisiją. Turiu taip pat pasakyti, kad kitose regiono valstybėse e, žmonės atlieka dalį mūsų darbo, taigi Kroatija atlieka mm, tam tikrą e, darbo dalį, kai bando ištirti, kas nužudė vieną iš žinomų žurnalistų. Serbija kovoja su kokaino kontrabandą iš, iš Kolumbijos per Jotkalnyje, bet vienu atveju buvo e, aptikta 300 kg kokaino. kokaino. Buvo ir kita byla, kur Jotkalnietis perdavė e, kažkam Makedonijoje 400 e, kg kokaino. <clears throat> Bet netgi įrodote, kad yra žmonių valstybės administravime, kurie yra susiję su korumpuotomis struktūromis, nieko neįvyksta. E, mes e, buvome paskelbę e, labai žymaus verslininko vestuvių įrašą, kuris buvo susijęs su heroino kontrabanda per E, Juotkalnyje, tai mes matėme tame video įraše, kad ten e, pobuvėje dalyvauja, e, dalyvauja ne vien nusikaltelių atstovai, bet taip pat ir iš žvalgybos struktūrų ten dalyvauja žmonės, kurie džiaugiasi kartu, bučiuojasi ir taip toliau. Ir kada mes paklausime, ką tie žmonės ten veikia, ką jie turi bendro su tais e, nusikaltėliais, tada e, mes buvome pradėti tardyti, ar mes žinome, kas tą video įrašą paviešino, vietoj to, kad e, pareikalautų, kad vyriausybė būtų labiau atskaitinga. Tad štai kas atsitinka tiems, kurie klausia klausimus apie mm, organizuotą nusikalstamumą. Pabaigoje noriu pasakyti, <clears throat> kad e, mes susidurime su didelėmis problemomis, e, susidurime su didelėmis e, grupėmis, kurie užvaldo tam tikras valstybės institucijas, kad jos veiktų privačių interesų labai. Ir jeigu Jotkalnie nepadarys daugiau pažangos, jeigu jūs mums pasakysite, jūs esate korumpuoti, jūs esate Balkanų uh, E, Kolumbija tai e, tik tai e, ir, ir tai užkirsite kelią tam, kad iš to pasipelnytų tik tai blogiečiai ir tuo būdu iš tikrųjų prisidėsite prie mūsų integracijos proceso. Dėkoju. Dabar daktaras Dervišė apie situaciją Albanijoje. Sorry, I was going to speak in Albanian, but uh, you are going to hear me in 40. Per 14 minučių išklausysite. Ruošiuosi 14 minučių, dabar turiu 10 minučių. Aš esu Liudvik Devičiai, 20 metų dirbau žurnalistu, bet kai mano žmona pasakė sūnui, kad reikia mokykloje mokytis, mokytis geriau, nes baigsi dienas kaip tavo tėvas, tai pakeičiau profesiją ir ėmiausi darbo pilietinėje visuomenėje. Jotkalnyje kovoja su korupcija, perima geros valdysenos principus iš ES ir nuo 2001 metų kasmet e, gauname pažangos ataskaitą ir ten du sakiniai kasmet išlieka tokie patys, kur teigiama, kad korupcija ir toliau išlieka rimta problema Albanijai Ir kitas sakinys - tvirtinama, kad Albanijoje teisės aktai ir įstatymai korup, prieš kovojant prieš korupciją nekelia problemų, bet jų gyvendinimas kelia problemų. Korupcijos suvokimas valstybėje yra nemenkas ir panašu, kad taip yra dėl to, kad problema yra politizuojama. Žiniasklaidoje yra dažnai kaltinami įvairūs politikai, na ir politikai sukūrė tam tikrą atmosferą, kai net teisėjai, jau ne, neminint silpniųjų teismų sistemos vietų dažnai įsivelia į tą politizuotą kovą su korupcija. Na ir politikai siekia visuomenės paramos ir, aišku, svarbi jiems yra ir tarptautinė bendruomenė. Tačiau visuomeniai svarbios irgi yra tarptautinės organizacijos, labiau nei, nei bet kam kitam Albanijoje. Na ir pastaroji ES pažangos ataskaita yra štai kokia nėra subalansuotas sakinys. Teigiama, kad pažangos yra, bet jos reikia daugiau. Politikai perskaito pirmąją sakinio dalį, o opozicijos vadovai jau perskaito antrąją sakinio dalį. Ir nuomonių apklausose panašu žmonėms rūpi, žmonėms rūpi integracijos procesai. Na ir pagal pastarą nuomonio apklausą atliktą pavasarį, uh, albaniečiai labiau tikisi tarptautinėmis, organiz... tiki tarptautinėmis organizacijomis. NATO yra pirmoji, po to ES institucijos sąraše ir vėliau karinės, religinės institucijos, finansinės institucijos, pilietinė visuomenė, teismai, rinkimai ir pačioje pabaigoje sąrašo politinės partijos. Jeigu pamastytumėme apie tą sąrašą, panašu, kad yra santykis tarp korupcijos suvokimo ir pasitikėjimo lygio institucijomis įvairiomis. 89 procentai albaniečių pasakytų taip, jeigu vyktų referendumas dėl stojimo į ES. Lūkesčiai yra dideli, pasakyčiau. Tačiau ne tik dėl e, vizų panaikinimo ar kitų dalykų. 87 procentai albaniečių teigia, kad jie mano, jog sustiprės teisinės valstybės principai, 80 procentų teigia, kad bus daugiau politinio stabilumo, 61 procentas tikisi daugiau konkurencijos tarptautiniam verslui. 77 procentai tikisi mažiau korupcijos. Bendrai kalbant, žmonės mano, kad ES integracija įves daugiau žaidimo taisyklių. Po politinio ekonominio žlugimo 1997 metais korupcija tapo labai svarbia tema Albanijoje, tačiau tai nebuvo darbo atvarkės pagrindinis klausimas. Tuo metu Albanija bandė atkurti pilietinę santvarką, savo institucijas ir jau tik tai paskutiniai vietoj buvo bandoma kovoti su korupcija. Ir jeigu pažvelgtumėme į pastarosius dešimt metų, kas buvo daroma kovos su korupcija srityje, su korupcija buvo kovojama geros valdysenos kontekste. Ta būtų galima pastebėti ir per pirmus projektus, kurie buvo įgyvendinti nuo 2000 iki 2005 metų. Daugiausiai jie buvo skirti institucijų reformoms, tesnės valstybės principų atkūrimui ir naujų įstatymų kūrimui, bet nebuvo imtasi konkrečių priemonių, kurios būtų nukreiptos kovai prieš korupciją. Na ir, aišku, Europos Sąjunga ir Europos taryba ėmėsi veiksmų ir padėjo mums kovoje su korupcija. Na ir pastaruoju metu turime nemažai sėkmingų istorijų. Svarbi reforma buvo atlikta viešų pirkimų srityje. Ir Albanija yra vienintelė valstybė žemynė, kur šimtų procentų vyksta viešieji pirkimai elektroniniu, e, internetiniu būdu. Yra verslo registravimo internetinė sistema, taip pat yra įsteigtas specializuotas e, korupcijų tyrimo centras. Tačiau kovos su korupcija srityje tikrai pirmiausia reikia politinės valios be visų kitų veiksmų. Na ir analizuojant politikų ir korupcijos santykius buvo pastebėta nemažai negatyvių reiškinių, kurie prisidėjo prie to, kad ta kova nebuvo sėkminga. Pirmiausia, nebuvo surastas sprendimas, analizuojant įvairius svarbius korupcijos atvejus, korupcijos bylas. Procesas buvo pradėtas, bet niekuomet nebuvo baigtas ir taip pat korupcija yra ypating, kaltinama ypatingai prieš rinkimus, per rinkiminę kampaniją ir labai dažnai iš pradžių korupcija kaltintas asmo yra paverčiamas politiniu sąjungininku. Taip pat pačios partijos funkcionuoja be reikiamo uh, finansinio skaidrumo, reikiamų finansinio skaidrumo priemonių. Tas pats pasakytina apie teismus. Na ir dar labai svarbi problema skiriant tarnautojus į viešas e, tarnybas. Ir aišku, kai keičiasi valdančioji partija, pasikeičia ir bendrai supratimas apie korupciją. Ir teismai Albanijoje ir toliau kenčia nuo įvairių problemų. Pirmiausia dėl to, kad e, komunisti, komunistiniais laikais e, teismai tarnaudavo partijai. Na, o dabar, aišku, sistema yra kitokia, tačiau sprendimai teismuose dažniausiai yra priimami jau kaip tiesioginis tos senosios sistemos produktas. Taip pat e, teismų sistema labai glaudžiai susijusi su politikais ir Albanija yra ta valstybė, kur teisingumo ministras turi mon monopoliją dėl atleidimų ir dėl administracinių teismų nuobaudų. konstitucinė aukščiausios tarybos e, konstitucinis statusas ir tai, kaip yra suorganizuota teismų sistema, tai ta taryba faktiškai turi tik tai tokią simbolinę galę. Dabar kalbant apie teisėjus pačius ir korupcijų bylas, kaip jas jie sprendžia, tvarko, panašu, kad yra bando, na, bandoma yra kvalifikuoti e, teisėjus, juos mokyti korupci, kovos su korupcija srityje. E, ir teisėjai dažnai priima sprendimus, sprendimus darant e, politikams e, spaudimą. Dėl to teismų sistema negali sukurti patikimo modelio kovai su korupcija. Trumpai dabar apie žiniasklaidos vaidmenį kovojant su korupcija. Albanijoje 30 yra dienraščių, 4 televizijos kanalai, Dvi skaitminės platformos yra regioninių vietos televizijų ir nemažai kabelinių televizijų. Žiniasklaida yra ketvirtoji valdžia, kaip mes teigiame, ir labai prisideda prie diskusijų. Penkios yra stotys, žinių stotys ir teikiama yra, teikiam, teikiamos e, naujausios žinios ir informacija. Tačiau E, yra ir stebėtojo agentūra, tačiau ji nėra labai objektyvi ir dažnai yra laikomasi partinės linijos. Ir siūlymas yra numatyti du stebėtojus, kuris vienas prižiūrėtų valdžios veiksmus, kitas opozicijos. Partijų vadovai dažniausiai yra afilijuoti vienai, vienai ir kitai, vienam ir kitam dienraščiui, dažniausiai pasirodo pirmose puslapiuose. Na, o pilietinės visuomenės vaidmo, koks yra Albanijoje, bendrai e, kovojant su korupcija, Albanijoje akivaizdus yra du dalykai. Pirmiausia, pilietinė visuomenė yra mažiau aktyvi, kalbant apie konkrečius veiksmus ir vyriausybės veiksmų stebėseną. Na ir dauguma projektų, tokių programų vyksta vadovaujant tarptautinėms organizacijoms, o ne vietos organizacijoms. Na ir neseniai Albanijoje buvo įsteigta agentūra paramai pilietinės visuomenė, teikti paramą pilietiniai visuomeniai ir joje, toje organizacijoje pagrindinis prioritetas yra kova su korupcija. Na ir dar du dalykus pasakysiu, kurie jūs pabudins. Norėčiau pasakyti, kad kokie būtų, kokios būtų rekomendacijos Albanijai. Labai svarbu atlikti reformas politinių partijų finansavimo, e, teismų sistemos reformas. Ir tikimės, kad vietos rinkimai, kurie įvyks 11 metų pavasarį, atitiks jau tarptautinius standartus, bus e, pakankamas politinis bendradarbiavimas ir kad bus laikomasi e, SBO rekomendacijų dėl rinkimų. Na ir aišku, teismų sistema turėtų tapti valdžios darbo centriniu elementu. Ir man atrodo, mano laikas baigėsi. Grazie, doktor Dervišį. Dėkuoju, ponui Dervišį, labai įdomus e, pranešimas. Dabar pradame diskusijas. Aš e, dėja turiu e, kitų įsipareigojimų, tačiau kolega Kukan pirmininkaus vietoj manęs, kaip jūs žinote, Panas e, Kukan pirmininkauja delegacijai su uh, uh, Vakarų Balkanų valstybėmis, Bosnija, Hercegovina, Metkalnyje bei kitomis valstybėmis, o aš atsisveikinu iki rytojaus. Like to... Dėkui, ponė pirmininkė, dabar kolegos kviečiu pasisakyti. Paprašysiu komisijos atstovo taip pat pasisakyti. Bet gal truputį vėliau, po to, kai komiteto nariai užduos klausimus. Tada komisija galės e, racionaliau ir logiškiau e, pareikšti savo požiūrį. Aš turiu keletą, norinčiau pasakyti pirmiausia Viktor Boštinaru. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, sveikinu šį renginį ir iškart pradėsiu kalba apie korupciją Vakarų Balkanuose, bet ne vien tik tai Vakarų Balkanuose, nes kai kalbame apie plėtrą, tai yra europinis klausimas, kuris rūpės ne tik Europos parlamentui, bet ir komisijai. E, nes e, tai atsispindi kiekvienų metų e, pranešimuose ir mūsų delegacijų pranešimuose. Neužmirškime, kad kai kalbam apie korupciją, yra tie, kurie korumpuoti ir tie, korum, kurie korumpuoja. E, dažnai mes užmirštame korumpuotojus. Tai negerai. Antra, svarbu užduoti savo klausimą, ką galima būtų padaryti Europos lygmeniu, e, turint galvoje plėtros procesą ir stojimo procesą. Ir ar yra kažkas, ką galima būtų nuveikti, norint užkirsti kelią korupcijai, ypač kai kalbama apie aukšto lygio politinių sprendimų priėmėjus. Ir vienas iš elementų čia yra politinių partijų, partijų finansavimas, nes čia ko gero slypi e, korupcijos politinių lygmenių šaknys. Nematau jokios e, ES politi... E, strategijos, ar tai būtų komisijos ar parlamento strategija, kuri e, apie tai kalbėtų. Ant Dar vienas dalykas, dar vienas svarbus klausimas, kalbant apie korupciją, yra rinkimų kampanijų finansavimas. Labai dažnai pinigai ir lėšos tenai yra duodamos tam tikromis sąlygomis ir kai tik tai patenka į valdžią, politikai turi už tai <clears throat> atidirbti. Ne vienoje strategijoje to nėra paminėta. Dar vienas dalykas e, - tų dviejų kategorijų finansavimo skaidrumas. Ar yra strategija, ar yra reikalavimai mūsų dialoge su vakarų Balkanais Ar tie dalykai atsispindi? Kol kas ne. Paskui, ar negalėtume kaip iš ankstinės sąlygos kelti savo tarp institucinėme dialoge reikalauti e, interesų konflikto deklaravimo ir ne vien tik tai žodžiais, e, kuriuos Europos komisija pasižymi ir paskui užmiršta. Eina kalba apie e, visuomenės veikėjų e, kapitalo ar turto atskleidimą. Nes čia rezultatai kol kas yra ne, nedideli arba artimi nuliui. Ką gali padaryti Europos parlamentas? Prieš kaltinami kitus į save turime pažiūrėti. Turime politinį dialogą su įvairiomis regiono politinėmis partijomis. Ką galime nuveikti? Galbūt prieš e, pradėdami e, bent e, kokias darybas dėl prisijungimo, nes visas politinės partijos prieš prisijungdamas prie APP ar kito alijanso turėtų vykdyti tam tikras sąlygas ir viena iš tokių būtų uh, E, skaidrumo, partijos finansavimo atskaitomybė, e, rinkiminių kampanijų finansavimas ir taip toliau. Kol kas čia nieko nepadaryta. Ar Europos komisija turi strategiją koordinuotai e, įgyvendinama regione? Ir vėl nieko ar mes, Europos politinės partijos ir Europos parlamento politinės frakcijos, ar tarpusavyje vedame dialogą e, instituciniuose santykiuose su politinėmis partijomis e, regione, kad galima būtų pasiekti tinkamą skaidrumo ir atskaitomybės lygį. Nieko. Ir vėlgi, e, politinių partijų E, fondai, kaip jie yra finansuojami, ar yra kažkokie kriterijai. Kai kuriuose šalise taip egzistuoja, bet ar tame regione? Ar jie yra, ar yra iš anksinės sąlygos? Norite prie mūsų prisijungti, padarykite tokius ir tokius žingsnius. Jeigu ne, tai ne, jūs patys turite apsispręsti, bet juk jie nori prisijungti prie mūsų politinių šeimų, o ne mes prie jų. Ir vėlgi, ar Europos parlamente vyksta institucinis dialogas, kai kalbame apie politinius santykius su uh, uh, politiniais veikėjais regione. Į, paminėsiu tik tai vieną konkretų atveją - Albanijos. Prieš tris savaitės E, kilo didžiulis e, skandalas dėl aukšto lygio korupcijos. E, vyriausybės atstovai, opozicijos atstovai buvo minimi ir nieko iki šiol nėra padaryta. <clears throat> Ir dvi parlamento frakcijos, mano paties, socialdemokratų ir EPP frakcijas, užėmė labai politizuotą partinę poziciją. Bet turime mąstyti, koks geriausias e, būdas parengti Albaniją, e, tenkinti ES standartus ir kriterijus. Ar galime čia ką nors padaryti? Žinoma, kad taip, bet e, svarbu ne vien tik tai kaltinti Vakarų Balkanų žmonės, bet ir pasižiūrėti į savo pačių kiemą ir, e, e, ir darant kažką, ką netaip sunku padaryti. Na ir labai Prieš padėkodamas už jūsų dėmesį, aš pasakysiu, kad mes turime dirbti su Europos komisija. Na, galbūt e, siekdami galbūt ne strategijos, bet e, bent jau e, stengdami suformuluoti tam tikrus kriterijus, kurie reglamentuotų mūsų dialogą su politinėmis partijomis ir piliečių visuomenės atstovais. Nes jeigu ne, tai apie tą pačią problemą kalbėsime ne tik kitais metais, bet iki pat plėtros proceso pabaigos. O po to ir vėl diskutuosime apie korupciją naujose ES valstybėse norėse, tų problemų taip ir neišspręsdami. Dėkoju. Dėkoju kolegos, norėčiau priminti, kad liko 35 minutės, yra septyni kalbėtojai mano sąraše ir žodį suteiksiu komisijos taip pat atstovui ir dar svečiams. Taigi tiesiog labai jūsų prašau atsakingai atsižvelgti į prašymą kalbėti neilgai. Delegacijos su Makedonija pirmininkas ponas Salavrakos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma pasveikinti Jūs iškėlus šią iniciatyvą. Dėkuoju, kad nusprendėte nagrinėti šią temą. Tai yra tema, kuri nesusijus tiesiogiai su užsienio politika, tačiau tai yra labai rūpima mūsų visuomenėms, mūsų visuomeniai tema. Ir kuri, aišku, gali būti aptariama užsienio politikos kontekste. Nes e, matome, jog e, gyvenimas kartais būna labai trapus, tačiau gyvenimas tęsiasi. Nežinau. Mes turime mąstyti, galvoti. Galvoti apie tai, ką kalbėjo kolega Baštinaru. Ir tai, ką jis sakė, turi būti pagrindas apmąstymams mums. Žmogaus prigimtis yra linkusi į neligybę. Ir tai galbūt jau savaime yra susijęs su tam tikrais ne, neteisėtais dalykais. Mes vėl kalbame, kalbame apie Makedoniją ir yra buvus uh, taip pat e, Jugoslavijos Respublika Makedonija. Tad matom, kad yra ir čia tam tikrų nelegalių aspektų. Bet grįžtam į korupcijos sritį. Vakar savo žodį šitą temą tarė Transparency International. Ar vakarų Balkanai yra korumpuoti? Ar visas pasaulis yra korumpuotas? Nes e, ta organizacija, International Transparency, teigia, jog visi yra korumpuoti. Tai, o kas labiau korumpuotas yra? Skaičiai rodo, jog e, labiausiai korumpuotos yra politinės partijos, valstybės tarnautojai, teisingumas sistemos darbuotojai. Tai yra visi tie, kurie susiję su valstybinėmis struktūromis. mes konstatuojam tokius reiškinius mažiausiai pažengusiose valstybėse, o labiausiai išsivyščiusiose valstybėse yra konstatuojama, jog didžiausia korupcija yra įmonių lygmenių. Pažiūrėkim, ką veikia tos didelės įmonės e, Latino Amerikos valstybėse, o kartais ir Europoje. Ar mes nematom korupcijos tendencijų išsivyščiusiame pasaulyje? jų yra, kaip ir sakė mano kolega, kuomet kalba sukasi apie korupciją, tai tame korupcijos procese dalyvauja ne tik tas, kuris įma kyšį, bet ir tas, kuris įduoda. Neturim užmiršti šių aspektų, lazda čia turi du galus. Ir susidaro įspūdis, kad dabar per didinamą į stiklą ar per mikroskopą žiūrime į Balkanų valstybės. Tuo tarpu tyrinėdami tas tos korupcijos virusus ar bakterijas, mes nematom, kad ir Europoje yra didelių problemų. Mes turim galvoti ne tik tai apie tas problemas ir kalbėti apie jas, bet ir siūlyti konkrečius sprendimus ir ne tik Balkanams. Reikia, kad būtų tenkinamos tam tikros sąlygos, kad korupcija mažėtų. O jeigu mes tik tai linkėsime, kad tai būtų, tai nieko neįvyks konkretaus. Mes e, pabrėžiam Balkanų padėtį šito požiūriu. Na, tiesą pasakius, kuomet iškyla tam tikros, išsikristalizuoja tam tikros nacionalistinės tendencijos ir jos dominuoja, tai atsiranda ir korupcijos tendencija didesnė. Nacionalistiniai aspektai ar tendencijos dažnai yra lydimos įvairių skambių žodžių, laisvė, lygybė, brolybė, bet lygiai grečiai atsiranda ir, ir korupcijos apraiškų. Bet e, mūsų diskusijos neturi tapti tam tikrų apmąstymų klubų paprasčiausiai. Čia reikia ir veikti. Dėkuoju. Labai Zoran Talen pranešėjas Makedonijos klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti seminarą, seminaro dalyvius ir svečius. Jų pasisakymai buvo labai įdomus. Norėčiau pasveikinti jų drąsą netgi tam tikrais atvejais. Ir norėčiau, kad teisingai suprastumėte mano klausimą. Pone Čalovič, ar jūs esate susidūrę su grėsme savo valstybėje? nes pats e, apie tai buvote užsiminęs. Norėčiau, kad sąžininkai atvirai atsakytumėte į klausimą. Tiesa, kad e, kalbant apie korupciją, visuomet yra dvi pusės - duodančioji ir imančioji. Bet visose šalyse, apie kurias dabar kalbame, ir Makedonija, ir Juotkalnyje, ir Albanija, kaip be kitako ir kai kuriuose valstybėse narėse, egzistuoja tam tikras mentalitetas e, nepotizmo mentalitetas, tam tikra mąstysena. Kai esu valdžioje, faktiškai valstybę turiu rankose. Ir išsunksiu, ką galėsiu iš to. Ir tai nebūtinai yra tas, kuris duoda, bet tie, kurie sėdi valdžioje, jie ima tai, kas jų manimų yra, kad, kas jų manimų jiems priklauso, ar tai yra godumo praiška. Ir pagrindinė problema yra ta, kad kalbant apie politiką, teismus, įstatymus, įmonės. Tai yra tam tikras veikėjų tinklas, kurie vieni kitiems e, padeda. Ir pagrindinis tokių tinklų išsklaidimo elementas yra visuomenės sąmoni, sąmoninimas. Pilietinė visuomenė turi susiformuoti ir sustiprėti. Ir aš norėčiau pasveikinti Tasovą ir Talovič. Uh, už jų pastangas, nes jie puikiai atspindi pilietinę visuomenę. Jūs būtent ir išryškinate problemas jūsų valstybėse. Žiniasklaida irgi labai svarbi. Žiniasklaida, kuri kontroliuoja situaciją. Na, o blogiausias atvejis, blogiausia situacija yra tose šalyse, kur politikai valdžioje perima žiniasklaidą. Ir tokių pavyzdžių matėme nemažai. Taigi, štai koks klausimas būtų komisijai. Kiek ES skiria kovai su korupcija šalyse kandidatėse? Ar galėtumėme nuveikti daugiau, ar galėtumėme paremti tuos, kurie bando spręsti tas problemas, jas nušviečia? Ačiū. Ponas e, Tenokas. Pranešėjas Otkalnyjas klausimų. Dėkoju ir aš norėjau e, ponios e, Čelvič paklausti. Ji pateikė gana platų pasisakymą e, apie tai, ką jį galvoja apie Jotkalnyjos vyriausybę. E, turiu pasakyti, kad Podgoricoje labai mm, e, panašių kalbų girdėjau iš opozicijos partijos vieno iš vadovų lūpų. Jis taip pat sakė, kad visi korumpuoti, visi priklauso kažkokiam organizuot nusikalstamumo sindikatui, bet e, turiu pasakyti, kad e, tai nebuvo masiški balsai, negirdėjau nei iš ES ambasadorių, nei iš komisijos atstovo panašių kalbų. <clears throat> Todėl man ir kyla klausimas, kaip čia toks e, didelis atitikimas tuose dviejose Jotkalnijos įvaizdžiuose atsirado. E, po to buvo kalbama taip pat apie parlamento narių įvairias keliones ir taip toliau, bet, reikia, e, bet aš pasižiūrėjau į parlamento e, kasmetinės ataskaitas ir radome, kad ten labai detaliai išrašyta visas kelionių išlaidos, viskas parlamento biudžete yra apskaityta. Jūs minėjote taip pat, kad privatizacijos metu gauti pinigai ehm, e, yra išleidžiami kažkaip, o vyriausybė nesako kaip. Ar jūs norite pasakyti, kad jie yra e, kažkaip išvaistomi, ar pavokti, ar nukreipiami į kažkokias slaptas sąskaitas, ar nėra e, jokios apskaitos? Kaip vyriausybė e, privatizacijos pinigus e, leidžia yra suverenus e, Juotkalnijos reikalas, vyriausybės, parlamento, parlamento komitetų reikalas, kaip juos išleisti ar infrastruktūros projektams, ar užkamšyti skilės pensijų fonduose, ar dar kaip nors. Nebuvau visai tikras, ką jūs norėjot ten pasakyti. Ar jūs sakėte, kad uh, tie pinigai e, pavokti ar netinkamai išleisti. E, tai man yra svarbu sužinoti, nes greitai užbaiginėsi savo pranešimą apie Juotkalnyje. Dėkui. Dabar e, Ulrika Lunačiak įrengė pranešimą Kosovo klausimu. Dėkoju ir savo vardu už išsamius pasisakymus apie Juotkalnyje. E, Mm, e, Makedoniją, mm, bet taip pat ir e, už Transparency International e, iš Albanijos atstovo pasisakymą. <clears throat> Keliaudama mm, po įvairias šalis ir girdėdama, kad kritikuojama korupcija ir organizuotas nusikalstamumas įvairiose šalise, Tai kaip vienos iš ES valstybių narių pilietė visada sakau, kad ir ES valstybėse narėse egzistuoja korupcija. Didesnė ar mažesnė. Visi susidurime su ta problema. Didesnė ar mažesnė. <clears throat> ir tada turime galvoti, ko iš to galime pasimokyti, kaip tai sprendžiama įvairiuose šalise, pavyzdžiui, e, partijų finansavimo ar rinkimų finansavimo. Uh, klausimą į vieną šalis yra pasitumėsias daugiau ir galbūt galima pasimokyti, ką galima būtų padaryti, kad būtų aišku, kokie pinigai, kuriai partijai yra skiriami, kaip jie yra leidžiami ir taip toliau. E, mano šalyje, Austrijoje, pavyzdžiui, e, irgi ne viskas e, yra visiškai vieša, visiems aiškiai matoma. Kaip ten bebūtų, aš vis tiek norėčiau užduoti keletą klausimų. E, ir vienas iš jų panašus į pono Taler klausimą. E, pone Čelovič labai atvirai kritikavo savo vyriausybėm ir man kilo klausimas, o kaip e, jums pavyksta su tuo susidoroti, ar jūs kartais bijotės dėl tų problemų savo šalyje. Ir kitas dalykas, kaip tokia kritika įtakoja jūsų nevyriausybinės organizacijos veiklą ir ar, pavyzdžiui, ar jūsų parlamente galbūt buvo surenkti kokie nors klausimai jūsų keliamomis temomis. Jūs taip pat kritikuojate, kad parlamentas nesugeba kontroliuoti vyriausybės ir, ir, ir panašiai. Bet kai jūs atvirai kalbate ir panašiai, Ir panašiai turbūt pasakyčiau ir apie poną Dervišį. Kai jūs kritikuojate, tai ar vyksta vieša diskusija jūsų parlamente dėl jūsų keliamų klausimų? Ar, ar, ar e, žiniasklaida e, kelia tuos klausimus jūsų vyriausybės akise, kaip, kaip visuomenė apie tai informuojama kaip tai, ką jūs sakote, atsis, e, atsispindi žiniasklaidoje. Tai tą norėčiau jūsų paklausti. O dėl komisijos, e, kiek aš žinau, komisija daug informacijos savo pažangos ataskaitoms gauna iš nevyriausybinių organizacijų. E, kurios e, informuoja apie padėtį e, šalyje. Tad aš ir noriu paklausti, ar jūs kalbate su komisijos atstovais savo šalise, ar taip yra? Ir ar ta informacija, kurią jūs turite, patenka į komisiją, atsispindi komisijos ataskaitose? Manau, kad taip. Dabar dėl piliečių visuomenės. Nepriklausomų organizacijų svarba piliečių visuomenėje. Tai, kad jie turėtų drąsos, laiko, pinigų, kovojant su korupcija. Taip pat labai svarbu, kad žiniasklaida būtų nepriklausoma. Čia keliose šalise aš taip pat matau problemų. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau iš jūsų išgirsti. Čia jūs atvykote į Europos parlamentą, žinote, kad kai kurie iš mūsų rengia pranešimus apie jūsų atskiras valstybės, ko jūs tikitės iš mūsų, ko norite iš mūsų. E, kai mes sustinkame su jūsų vyriausybės atstovais, kai parengėme savo ataskaitas, tai ar jūs tenkina e, mūsų pranešimai, ar tenkina mūsų vieši pasisakymai, kai mes su delegacija nuvykstame į jūsų šalį, ar norite, kad mes būtume e, kritiškesni siekiant tų pokyčių, kurių reikia kovojant su korupcija. Dėkui. Ačiū labai, ponas Panzeri. Grazie, brevemente. Dėkuoju. Labai trumpai. Aš norėčiau čia diskusijoje išvengti tokio požiūrio, pagal kurį e, teiktume, kad visi yra kalti arba niekas yra nekaltas. Kaip Europos parlamentas, kaip jo nariai, mes turime visų pirma čia nubrėžti tam tikrus tikslus ir numatyti etapus, E, siekiant kovoti su korupcija. Ir jeigu dabar aptartume tą klasifikaciją, apie kurią kalbėjom vakar, tai iš tikrųjų dar daug ką reikia nuveikti Europoje. Ir aišku, šis reiškinys korupcija yra labai sudėtingas. Korupcija labai smarkiai padidėja tuomet, kai keičiasi taisyklės ir kai yra pažeidžiami fundamentalūs demokratijos ramščiai tuomet iš karto padidėja korupcijos lygis. Ir aišku, yra tam tikras skirtumas šito požiūriu tarp ES esančių valstybių ir šalių kandidačių. Ir aišku, tikrai, kai kuriuose valstybėse, pažiūrėjau, Kalnyjoje, tie dalykai priklauso irgi nuo visuomenės socialinės sanklodos. Jūs manote, kad ES e, buvimas ir e, tarptautinių organizacijų buvimas pas jūs turėjo įtakos korupcijos lygiai? Ar sumažėjo dėl to? Tad ar, ar mūsų pagalba e, vis dėlto yra veiksminga ar ne, sprendžiant šitas problemas. Jūs kalbėjote apie tai, kaip žmonės suvokia korupcijos reiškinį kaip, kaip po tokį, plintančią korupciją. Ir kalbėjom apie tai, kaip tai paplytė įvairiose visuomenės sluoksnėse, nuo valdžios iki, iki kitų visuomenės sluoksnių, tačiau e, čia svarbu, kaip e, pilietinė visuomenė į tai žiūri ir koks yra paplitimo lygis tos korupcijos pilietinėje visuomenėje, nes tam tikrose tos visuomenės sluoksniuose korupcija tampa įpročiu. Ir tada, nepaisant e, jūsų dedamų pastangų, kur su korupcija labai sunku bus kovoti. Ir jeigu tam tikra pilietinės visuomenės dalis e, Europos integracijos procesui vykstant e, keičia savo tos įpročius ir požiūrį teigiamą linkme, tai, tai yra labai svarbus dalykas ir Europos parlamentas turi kelti klausimus šito požiūrį ir žiūrėti, kokia yra padėtis. Ir politikai taip pat. Dėkuoju ponai Panzerį. Ponas Kirilovas, paskutinis kalbėtojas mano sąraše. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad diskusijos buvo labai įdomios. Aš manau, kad reiktų vis dažniau pasikviesti žmonių, su kuriais būtų galima labai nuoširdžiai pasikeisti nuomonėmis. Dauguma kolegų geriau suvokė, kiek rimta yra situacija. tai pasakytina ne tik apie aptariamas valstybės, bet ir apie kaiminę šalis. Tai susiję ir su tuo, kad gangsteriai jau prieš daugelį metų integravosi, kai mes Europoje tik pradėjome apie tai kalbėtis. Jie kur kas yra efektyvesni ir neramu dėl to, kad jie yra labai galingi jau dabar. Turiu pasakyti, kad nelegali priekyba, na ir Albanija, Juotkalnyje, tame priekybos, tose priekybos keliuose užima labai svarbu vaidmenį. Balkanuose vyksta įvairių įvairios nelegalios prekybos ir tai liečia kitas valstybės - Serbija, e, Makedonija, Bulgarija, Rumunija, Bosnija ir ką tik ne. Ir vakarų šalis sakau, kad jie yra galingi, nes tai yra tiesa. Taip įvyko dėl to, kad buvo pritaikytas embargas Jugoslavijai, tada kilo, kilo samyšis, situacija buvo nerami ir net be embargo jie jau buvo gan įtakingi ir galingi. Na ir svarbu tai, kad yra valstybių, kur yra korupcijos, organizuoto nusikalstumo labai daug. Aš puikiai prisimenu, kai prieš Bulgariją įstojant į Europos Sąjungą mes irgi buvome kritikuojami. Ir viskas yra čia normalu, bet prisimenu, kad kolega Britas pasakė, kad pagal tokius kriterijus viena ne viena valstybė narė negalėtų būti Europos Sąjungoje. Taigi aš manau, kad daugiausia dėmesio reikia skirti uh, toms valstybėms, kur tos problemos yra ypatingai gajos. Ir aš labai džiaugiuosi pateiktą informaciją. Aš jau buvau anksčiau gavęs informacijos apie Jotkalnijos situaciją ir panašu, kad e, tie patys žmonės laikosi valdžios ir čia ne koks tai atsitiktinumas. Būtent tą, e, tą valdžią jie gauna iš, iš nusikaltelių organizuotų. Ir jeigu neveiksime, nieko nedarysime, tuomet kils nemažai problemų. Pone Luna čia kalbėjo apie Kosovą. Mes matome nestabilumą e, Kosove net dabar. Tas politinis nestabilumas yra labai gajus. Kodėl? Galime spėti, kodėl taip yra, bet na, beveik esu įsitikinęs, kad organizuoti nusikaltėliai jų grupuotės daro, ką nori Kosove. Ir dabar, jeigu prisimenate, buvo toks atvejis, kai trys vokiečiai buvo apkaltinti terorizmu. Atsiprašau, trys žurnalistai buvo apkaltinti e, nusikaltimais, bet jie tiesiog bandė ištirti korupcijos atvejus. Ir po to jos taiga areštavo Kosove, pasodino į kalėjimą ir apkaltino, kad jie yra teroristai teroristai, lyg kurie norėtų kažkokią tai misiją ten susprogdinti. Čia nekoks tai atsitiktinumas, tiesiog tai, tai kuria nestabilumą ir reikia daugiau dėmesio skirti, efektyviau dirbti. Aš manau, kad komisija būtų labai, turėtų būti labai atsargi vertindama situaciją. Ne visada teisingai, teisingi dėja yra tie vertinimai, pavyzdžiui, Jotkalnijos atveju. Uh, Ir galbūt ir mes galėtumėme su, suvaidinti svarbesnį vaidmenį, nes galime kalbėtis atviriau, kai aptarėme delegacijose dėl, ar, ar vizitų metu tas temas, turime atviriau kalbėti ir realistiškai vertinti situaciją, bet tikrai turime parodyti, kad žinome, kokia yra realiai situacija, kaip kad dabar sužinojome iš atvykusių svečių. Ačiū. Ačiū. Ponui Kirilovui dabar pono Maragos paprašysiu pasisakyti. Jis yra plėtros generalinio direktorato atstovas iš komisijos. Prašau, ponė. Dėkuoju, ponė Kukan. Džiaugiuosi galėdama šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Man didelė garbė ir taip pat ir malonumas būti tarp kolegų. Visi esame suinteresuoti kad pasiektume tvarių rezultatų šioje svarbioje srityje. Nuo pat pradžios turiu pasakyti, kad e, kova su korupcija yra mūsų plėtros politikos vienu iš prioritetų, taip jau yra daugelį metų. E, atspindime situaciją savo pažangos ataskaitose, dialogė su atskiromis e, šalimis ir taip pat taip, programuose. Aš turiu čia keletą skaičių, Pavyzdžiui, 2009-aisiais mes skyrėme apie 80 milijonų e, teisės viršenybės projektams remti. Čia patenka ir korupcija, policijos reforma ir e, teismų reforma. E, tai svarbus tos kovos elementai. Na, o 2007-ųjų, aš kalbu apie visas šalis, už 13 milijonų yra vykdoma projektų, e, kurių tikslas kovoti su korupcija. Ir nesumos čia svarbu. Ko reikia, tai koordinuotas požiūris, e, pasišventimo politinė valia iš institucijų pusės. Labai, labai svarbus e, šio mechanizmo elementas yra vadinamasis atnaujintas konsensusas dėl uh, plėtros, tai yra sutarimas, kad reikia spręsti teisės viršenybės klausimus pačioje ankstyvoje plėtros proceso stadijoje. Taigi mes tikimės, kad šalis, kurios siekia narystės, pradės e, teismų reformą, e, pradės kovoti su korupcija pačioje ankstyvoje proceso stadijoje. E, tuos dalykus mes kiekvienais metais stebime, rengiame pažangos ataskaitas. E, e, šiais metais parengsime dvi nuomonės Albanijoje, apie padėtį Albanijoje ir Juotkalnyjoje. Ir šalia politinių kriterijų mes taip pat kalbėsime apie kovą su korupcija. Mes ir toliau stebėsime situaciją 23 darybinio skyriaus kontekste. Taip, laimėti šią kovą nėra lengva, tačiau turime nemažai e, stiprių priemonių. Visų pirma, jau pats stojimo procesas e, yra motivuojantis, tai e, priemonė, kuri padeda vykdyti reformas šalyse, turime atsižvelgti žinoma į tai, ko nori piliečiai ir be abejo, stojant į ES, jie tikisi, kad bus mažiau korupcijos. Aišku, bus tokių, kurie iš to pelnosi, bet jie nėra visuomenės dauguma ir nedominuoja tų šalių visuomenės nuomonėje. Taigi mes e, siekime būtent tokio tikslo. Partijų finansavimas. E, čia labai atviros pastabas buvo išdėstytos iš pono Postinarų pusės. E, Šitoje srityje tikriausiai nėra europinių standartų, čia galime tik remtis geriausią, pažangiausią praktiką. Jeigu mūsų e, ataskaitas už kelis paskutinius metus paskaitysite, tame tarpe Jotkalnyjos ir Albanijos ataskaitas, mes tą problemą minime. Ir mums neįdomu čia tik tai formalioji pusė. Pavyzdžiui, dėl partijų finansavimo Jotkalnyjos atveju mes pereitais metais parašėme, kad priežiūra yra nepakankama. Turi būti pilna priežiūra. E, nes truputėlį finansų ministerija, truputėlį e, rinkimų komisija galbūt ten paminėtos, mums reikia labai griežtos sistemos, kuri galėtų labai griežtai kontroliuoti pasiremiant aukštais etiniais standartais. Mes manome, kad toks dialogas ir e, politinių jėgų įsipareigojimas Europoje gali mums padėti e, siekiant šio tikslo, bet be abejo viskas priklauso nuo tų e, valstybių valdžios pastangų. E, mechanizmai ten atrodo jau yra, bet reikia sustiprinti įgyvenimo mechanizmus, priežiūros institucijas, sustiprinti e, egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimą. Teisės aktai jau egzistuoja, bet kartais jie ne visai gerai paruošti ir nepilnai stebime, kaip jie įgaliojama. Taigi tai e, esminis klausimas, jį reikia ateityje spręsti. Mūsų pagalba čia yra. Yra daug institucijų, kurios yra gavusios e, ES subsidijų, e, kad dirbtų kovodamas su e, korupcija, ypatingai tokiuose srityse kaip privatizavimas, mokesčių surinkimas, kai kurios ūkio šakos nuo 2006 metų mes girdime iš Europos labai aišku balsą, kad šalis turi reformuotis ir reformuotis praktikoje, o ne vien tik tai priiminėti popierinius sprendimus, kurie neįgyvendinami. Jeigu tai bus padaryta, e, tikime, kad pasieksime tvarių rezultatų. 2003-aisiais komisija parengė savo komunikatą apie kovą su korupcija <clears throat> kamininėse šalyse. Na, o dabar e, generalinis direktortas OM e, ketina paruošti e, paketą dokumentų skirtų kovai su korupcija. Bet plėtros kontekste, atsižvelgiant į politinius kriterijus tiek ir prisėdant tarybai, komisijai, Europos parlamentui, mes tikime, kad galime paskatinti valstybės siekti realios pažangos šitoje srityje. Indeed, Ačiū, ponios ir ponai, išklausėme labai įdomių ir aiškių pasisakymų iš svečių. Išklausėme komentarų ir pastabų bei klausimų už parlamentarų pusės. Na ir dabar išklausysime aiškių atsakymų į tuos aiškius klausimus ir dabar žodį suteiksiu svečiams. Priešinga tvarka ponas Viši, Čalovič, Tasola, Červiši. Ačiū pirmininkė trumpai pasistengsiu. Dėl viešų diskusijų klausimų. Taip, diskusijos vyksta, tačiau tai, ką minėjo ponas Panzeri. Visi esame kalt, kai visi yra kaltinami korupcija, niekas nėra korumpuotas. Tiesiog per daug yra politikuojama kova su korupcija mano valstybėje. Tai stip, silpina įvairias institucijas, teismus ir taip toliau. Ir mums reiks užkisti kelią nebaudžiamumui, mums reikalinga nepriklausoma žiniasklaida. Turime daug žiniasklaidos veikėjų, bet nepriklausomos žiniasklaidos neturime, nes redaktoriai negali priimti sprendimų remiantis savo profesinė patirtimė, priima sprendimus gaudami trumpą žinutę arba skambutį iš politikų kitų suinteresuotų grupių. Reikalingos politinės partijos, kurios būtų silpnesnės, nes dabar jos yra perdėm galingos, galingesnės nei bet kokia institucija kita mūsų valstybėje. Ir tam tikrą prasme mes suvokiame, kad jos nedaro to, ką pažada. Nėra nuoširdžios ir dėl kampanijos finansavimo ir taip toliau. Ir galiausiai dar mums nereikia čia karo kovojant su korupcija, reikia protingiau, racionaliau e, su tais procesais susitvarkyti. Reikalingos tokios intervencinės protingos priemonės. Na ir galiausiai nereiktų laukti stebuklų, kurie įvyktų per vienerius ar dviejus metus, nes e, tokia būtų nevyriausybinio organizacijų kovos su korupcija rizika, jeigu nepateikia rezultatų per pusmetį, dviejus ar vienerius metus, e, tuomet tarsi atrodo, kad nieko nedaro, bet tai yra karas visam gyvenimui, kurio laimėti negalės e, viena pati vyriausybė, nes čia reikalingi visi veikėjai, reikalinga visokiojo paparama. Na, o kalbant apie tarptautinę bendruomenę, ES,